tikrai savo biuruose seka mūsų darbą per vidinę televiziją, klauso. Taigi dabar išklausykime e, kolegų ekspertų. E, reikėtų mums apibendrinti mūsų darbus dėl sanglaudos politikos per pastarosius metus. Žinome, kad daug kalbam apie demografinius pokyčius ir e, jų poveikį regioniai politikai. Atliktas tyrimas e, šiuo klausimu. Aš norėčiau dabar suteikti žodį ekspertams. Suprantu, kad mes turėtume pradėti nuo ponios Manuelos Samekledovičiai, paskui kalbės. Uh, E, Palioš ponas ir paskui ponas Lars Rademacher. Tris ekspertus turime, prašom. Pone Ludovičiai, žodis jums. Labai ačiū, ačiū, kad pakvietėte mus pristatyti šį tyrimą. Tikrai didelės apimties mūsų darbas yra, bet pirmoji dalis yra lyginamoji analizė, o antroji dalis. Uh, Didžioji dalis yra dešimt konkrečių atvejų, kurie buvo išnagrinėti atliekant tyrimą. Keletą e, žodžių norėčiau tarti dėl tyrimo tikslų ir turinio. Mūsų tikslas buvo e, įvertinti regioninę demografinę struktūrą, tendencijas ir pasižiūrėti, uh, E, kokį vaidmenį vaidino sanglaudos politika 2007-2013 metais tuo programavimo laikotarpiu. Norėjome išsiaiškinti, e, kokias galima padaryti išvadas e, kitam programavimo laikotarpiu, kuris prasideda kitais metais. Mes peržiūrėjome literatūrą, statistinius duomenis apie demografinės tendencijas ES regionų lygmenyje ir žemės sanglaudos politiką 7-13 metais. E, nagrinėjame programavimo dokumentus. Taip pat e, nagrinėjame e, finansinį finansinės išlaidas duomenys. Norėjome pasižiūrėti, kiek lėšų buvo skirta priemonėms, kurios galėjo būti susijusios su e, demografiniais pokyčiais. Vėliau atlikome išsame analizę vietoje, apklausėme gyventojus, taip pat papildomai rinkome duomenys, atlikome e, dešimt regioninių tyrimų E, kurie e, atstovauja skirtingoms socialinėms, ekonominėms, geografinėms sąlygoms ir e, taikoma buvo skirtinga regionė politika per praeitą programavimo laikotarpį ir taip pat pateikėme išvadas kitam, rekomendacijas kitam laikotarpiui. Aš pasistengsiu, kaip galima, greičiau kalbėti, nes manau, kad kiti taip pat pristatys kolegos e, tendencijas. Pamatėme iš tyrimų, kad e, didžiausia problema regione yra gyventojų senėjimas. Viename iš trijų regionų ES matoma mažėjimas gyventojų dėl to, kad gimstamumas, e, gyventojų senėjimas dėl to, kad gimstamumas mažėja, taip pat mažėja darbingų gyventojų ir uh, E, didėja priklausomybė pagyvenusių žmonių. Šis santykis didėja. Žmonės kol kas um, dirba vyresni, bet jie taip pat vis daugiau vyresnių žmonių turi išlaikyti ir tai vienas iš rimtų iššūkių. Tai yra. Mm, dalykas, kuris gali turėti labai rimtų socialinių ekonominių mm, pasiekmių integracija Europoje ir, ir migracija Europoje, tarptautinė migracija yra pagrindinis veiksnys užtikrinantis e, gyventojų skaičiaus didėjimą. Daugiau kaip trys e, ketvirtadaliai e, yra gyventojų daugėjimo atveju yra susijęs su imigracija. Tačiau ES tarp regionų egzistuoja didžiuliai skirtumai. Labai nevienalytė yra padėtis regionuose. Kai kuriuose regionuose gyventojų skaičius auga, kai kur mažėja. Kai kuriuose regionuose yra labai dideli įvažiuojamosios migracijos rautai, kai kur yra labai daug išvykstama, ypač kai kuriuose rytų Europos šalyse žmonės išvyksta iškodami darbo kitur. Taip pat Yra labai didelių skirtumų regionuose pačiuose e, jeigu žiūrėsime į erdvinį gyventojų pasiskirstimą, matome, kad sostinėse daugėja gyventojų kai kur ir kai kuriuose e, urbanistinėse teritorijose plečiasi priemieščiai, žmonės, kitaip tariant, išvyksta iš miestų centrų ir keliasi į pakraščius, ypač jaunos šeimos su vaikais, o miestų centruose matome, kad dažnai gyvena seni, pagyvenę žmonės ar migrantai. Taip pat mm, yra mažesnių miestų, kur, ir, kur gyventojų skaičius mažėja. E, pirmiausia rytų Europoje ir vakarų Europos periferijoje. Kitas dalykas e, - periferinių kalnų teritorijų e, problemos. Ten taip pat labai mažėja gyventojų dėl izolacijos egzistuoja didžiuliai skirtumai ir dėl to reikia pritaikyti konkrečiai joms politikos priemonės. Negalime taikyti bendros šalies politikos, nes yra daug skirtumų šalių viduje ir net regionuose. Yra daugybė skirtumų, dėl to reikia konkrečių politikos priemonių skirt, priderintų prie vietos sąlygų matote, nežinau ar gerai matote, tačiau turite kopiją ir skaidrės, galite patys e, pasižiūrėti iš arčiau tas e, skaidrės matote prognozes 27 ES regionuose 2008-2013 metais, tai yra prognozes e, šviesiai mėlyna žydra zona ir zonos E, rodo, kur gyventojų turėtų daugėti dėl pozityvaus natūralaus gyventojų e, prieauglio ar dėl e, įvažiuojamosios migracijos, kuri gali kompensuoti natūralaus gyventojų skaičius didėjimo stoką. Tamsesnės teritorijos kaip paskaičiuota, gali sudurti su gyventojų mažėjimu arba dėl to, kad mažės natūralus prieaugis ar dėl to, kad žmonių daug išvažiuos iš tų regionų. Ir žiūrėdami į tuos regionius e, duomenys pamatysite, kad daugiaus gyventojų daugės pirmiausiai šiaurės ir vakarų regionuose, o gyventojų uh, mažės pirmiausiai Lenkijoje, centrinėje Europoje, Baltijos ir kitose rytų Europos šalyse, o pietų Europoje yra teritorijų, kur gyventojų daugės ir kai kur jų mažės. Taigi skirtumai yra tikrai labai didžiuliai. Kaip ir tikėtasi, demografiniai požiai pasirodo, kad turi labai rimtų poveikių tiek ekonomikos saugimui, tiek socialiniai sanglaudai. Dėl socialinio ekonominio poveikio, kaip ir tikėtasi prieš atliekant tyrimą, e, yra didžiausia problema darbingo e, amžiaus žmonių mažėjimas, kadangi nėra um, specialių priemonių, o tai reiškia, kad žemesnis yra produktyvumas ir augimas mažesnis tuose regionuose, nes mažiau žmonių dirba. Tam, kad būtų sprendžiama ši problema, reikia didinti dalyvavimo e, procentą, ypač įtraukti moteris, vyresnius žmonės į darbo rinką. Taip pat reikia pagerinti darbo rinkos sąlygas ir e, užimtumą migrantų atvykstančių į šią šalis. Dėl e, socialinio poveikio problema yra izoliuotumas ir skurdo grėsmė. E, daug gyventojų didelės grupės gali tuos durti vyresni žmonės, vieni gyvenantis, žmonės gyvenantis atokiose vietovėse, kalnuotose vietovėse, kitose izoliuotose teritorijose, migrantai Ir tai reiškia, kad e, valstybės biudžetui reikės skirti daugiau lėšų socialiniai apsaugai, e, pensijoms, sveikatos apsaugai. Ir tos, e, tų lėšų poreikis didėja. Tuomet atsiranda tvarumo, gerbo valstybės tvarumo problema dėl to, kad gyventojai taip greitai senėja yra labai daug e, politinių sričių, kurias e, veikia gyventojų demografiniai pokyčiai. E, mes matome socialinės apsaugos sistemas ir problemas, reikia galvoti ir apie užimtumo politiką, kad būtų įtraukta daugiau žmonių darbo rinką. Taigi užimtumo politika labai svarbus dalykas, mums reikia naujo verslo, e, naujų įmonių, kurios gamintų. Taigi ir pramonės politika yra aktuali, taip pat reikia politikos priemonių, kurios būtų skirtos miesto, kaimų, teritorijų planavimui. Anksčiau nebuvo tiek dėmesio skiriama šiems dalykams, reikia mažinti skirtumus tarp kaimo ir miesto teritorijų sostinių ir e, kitų mažėjančių miestų. Mes turime taip pat užtikrinti jungtis tarp skirtingų teritorijų, kalbu apie e, transporto infrastruktūrą ir informacijos ir komunikacijos tinklų infrastruktūrą, taip pat socialinę infrastruktūrą. E, Reikia e, plėtoti sveikatos apsaugos švietimo infrastruktūrą. Mums reikia ir e, lyčių lygybės bei šeimos politikos atitinkamos priemonių, kad būtų skatinamas gimstamumas didesnis, moterų dalyvavimas darbo rinkoje, užimtumas. Jeigu e, moterų daugiau atsirastų darbo rinkoje, jis šiek tiek e, kompensuotų e, problema susijusia su seniai. Mums taip pat reikia atitinkamos e, švietimo politikos, kad būtų uh, užtikrinami nauji įgūdžiai, reikia, kad vyresni, žmonės galėtų dirbti ilgesnę, ilgesnį laiką, taip pat reikia integracijos politikos imigrantų. Uh, Ir e, tie visi dalykai yra svarbus sprendžiant demografijos pokyčių keliamas problemas ir taip pat institucinis lygmo labai svarbus. Mums reikia, kad Europos institucijos veiktų komisija, parlamentas, regionų komitetas. Jie jau yra daugą nuveikę, nes e, dirbama nuo 2005 metų šis klausimas darbo tvarkė yra nuo to laiko siekiamas skatinti diskusijas, renkti e, dabar rodiklius įvairius. E, labai svarbu mums tie rodikliai, kad suvoktume gerai problemas vietos lygmenių. Ir taip pat yra reglamentas dėl struktūrinių fondų. E, 2007-2013 metais programavimo šiam laikotarpiui yra numatytas straipsnis dėl Europos regionės e, plėtros fondo, socialinio fondo veiklos, sprendžiant demografinės problemas. Europa 2020 šioje strategijoje kalbama taip pat apie demografijos pokyčius. Tai yra vienas iš didžiausių iššūkių e, Tai pasakyta strategijoje taip pat e, pavyzdinės iniciatyvos daugumą jų e, taip pat daro nuorodą į gyventojų senėjimą poreikį užtikrinti geresnę sveikatos apsaugą, mokymasi visą gyvenimą geresnę socialinę apsaugą. Taigi visi šie klausimai yra labai svarbus, galvant apie demografinius pokyčius. Europos parlamentas taip pat maždaug prieš aštuonerius metus pradėjo kalbėti apie šią problemą. 2011 metais buvo patvirtinta rezoliucija dėl demografinių pokyčių poveikio regioniai politikai, regioniam lygmeniui ir tai yra labai aktualu. Mes atlikę tyrimą nustatėme, kad e, rezultatai labai glaučiai susiję su tuo, kas pasakyta rezoliucija. Ir politiniai veiksmai taip pat atitinka tos rezoliucijos dvasę. Valstybių narių lygmenyje kas daroma? Pirmiausiai yra reformuojamos pensijų ir sveikatos apsaugos sistemos. Klausimas yra mm, valstybės finansų e, asignavimų e, tvarumas, užtikrinant pensijų e, sistemos funkcionavimą, socialinės apsaugos priemonės, nes ateityje e, kyla pavojus, kad e, gali sprokti nebepatemti valstybių biudžetai. E, taip pat aktyvus senėjimas, šis klausimas tampa vis aktualesniu ir vis plačiau nagrinėjamas regioninių lygmenių. Dėmesys yra skiriamas tam tikroms priemonėms, kurios finansuojamas e, sanglaudos politikos sistemoje, e, ne visuomet labai e, tiesiogiai. E, klausimai sprendžiami vietos regioninių lygmenių, bet tai daroma per finansavimą regioninį. Ir e, sanglaudos politika šiaip yra labai svarbi vietos lygmenių. Ir mm, Europos regionės plėtros fondas, socialinis fondas gali e, padėti spręsti demografinės problemas. Yra prioritetinių temų nemažai apibriešta, kurios siemos su demografiniais pokyčiais. Mes e, politikos prioritetinės temas esame sugrupavę ir pasižiūrėjome į tai, kiek lėšų skiriama atitinkamiems klausimams. Pamatėme, kad maždaug 90, 19 procentų e, sanglaudos lėšų skiriama prioritetinėms temams tiesiogiai arba netiesiogiai sprendžiant e, demografinius iššūkius. Daug yra kas daroma, nors e, tarsi aiškiai, atvirai nekalbam apie tuos e, klausimus. E, horizont horizontaliame kontekste. Matote e, šioje skaidrėje, kaip e, Europos regionės plėtros fondo, socialinio fondo ir sanglaudos fondo lėšos yra naudojamas regionuose priemonėms susijusiems su demografiniais pokyčiais. Tamsiau nuspalvinti regionai yra tie, kuriuose daugiausiai lėšų skiriama išteklių toliau šviesesnė spalva nuspalvinti regionai, kur lėšų skiriama mažiau. Ir pamatysime, kokios priemonės yra finansuojamos e, iš sanglaudos politikos, sanglaudos fondo. E, regionės plėtros fondas pirmiausiai siema su socialinės infrastruktūros plėtoti, sveikatos apsauga, švietimas, socialinė infrastruktūra, e, miestų ir kaimų teritorijų atgaivinimas. Tai yra svarbiausios veikimo sritis, kurios yra svarbios demografiniams pokyčiams. Taip pat Europos regioninės plėtros fondas finansuoja mokslinius tyrimus, plėtojant naujas paslaugas ir produktus. E, tai e, yra nauji dalykai, pavyzdžiui, technologinės inovacijos, tai yra labai svarbu ir būtų galima e, plačiau panaudoti paskui rezultatus tyrimų. Socialinis e, fondas e, finansuoja priemonės susijusios su vyresnių gyventojų užimtumo geresnėmis galimybėmis, taip pat moterų galimybėmis, e, remiamas moterų dalyvavimas darbo rinkoje, skiriama jaunimui, migrantams. Lėšos Ir tai yra labai svarbu, sprendžiant demografinių pokyčių problemas. Dar vienas dalykas - teritorinis bendradarbiavimas. Daug kas yra daroma, remiant e, keitimąsi pažangėją praktiką ir patirtimi. E, veikia Interreg pro, programa viena DART, ji, ji daugiausia dėmesio skiria demografinėms uh, e, pokyčiams, e, bandoma užmėgsti ryšius tarp rytų vakarų regionų, kad būtų galima pasikeisti patirtimi. Kalbėjome apie tai su žmonėmis, kuriuos apklausėme, pavyzdžiui, Rumunijoje, ir tie žmonės sakė, kad jiem buvo labai naudinga pasižiūrėti, kaip jie galėtų spręsti e, atitinkamas problemas vietoje. Tačiau nėra nuoseklios strategijos e, demografinių pokyčių srityje, tik tai keletas šalių turi tokias strategijas, jos e, subūrusios yra visas institucijas, kurios susijusios, susijusius asmenys ir e, vis tik tai kol kas nedaug žinoma apie tai, kad struktūriniai fondai gali prisidėti sprendžiant demografinių pokyčių problemas. E, reikėtų aiškios strategijos šioje srityje. Tikriausiai galima kur kas daugiau padaryti šioje srityje. Ir dvi pagrindinės problemos yra tokios. Labai dažnai priemonės yra fragmentuotos, nėra bendros strategijos, kaip sakiau. Ir taip pat tvarumas yra problema kartais. Uh, projektas yra nedidelis ir kai baigėsi finansavimas, projektas nebeįgyvendamas toliau ir ta priemonė taip ir lieka neįgyvendinta, neišplėsta. 2014-2020 metai programavimo laikotarpis, tada apie programavimą buvo tik pradedama kalbėti tuo metu, kai mes atlikome uh, apklausas ir demografiniai pokyčiai buvo vienas iš svarbiausių klausimų e, rūpinčių gyventojams. Jie sakė, kad jie nori, kad tas klausimas būtų sprendžiamas naujojų programavimo laikotarpiu. Kas buvo padaryta? Struktūra struktūrinio fondo lėšos e, skiriamos pagerinti galimybės dalyvauti darbo rinkoje moteriams, migrantams, e, vyresniems žmonėms, toliau struktūrinė infrastruktūra e, ir priemonės susijusios su demografiniais pokyčiais, taip pat e, miestų kaimų, miestų kaimų vietovių regeneravimas, e, informacijos komunikacijos technologijų infrastruktūra. Bet kol kas tik tai Junktinė karalystėje, Suomijoje, Švedijoje e, buvo m, mm, konkrečiai e, skirtos priemonės nutolusiems regionams. Dabar baigsiu jau savo pasisakymą, praėjo dešimt bene minučių ir baigdama pasakysiu keletą žodžių dėl teisėkuros paketo projekto. 14-20 metams, jeigu pasižiūrėsime į šį paketą priemonių, pamatysime, kad nors demografiniai pokyčiai ir neminimi tarp horizontaliųjų naujosios sanglaudos politikos tikslų, e, jie vis tiek sulaukia daugiau dėmesio negu per praėjusi programavimo laikotarpį. Demografiniai pokyčiai yra minimi e, tarp e, kryžminių politikos tikslų ir taip pat e, būtent tai minima strateginėje programoje Teritorinės sanglaudos principas taip pat minimas, e, tai yra vienas iš iššūkių. E, nes labai regionai skiriasi, naujas e, Europos regionės plėtros fondo reglamentas yra svarbus tai yra susijęs su tvariu, tvaria miestų plėtra, kalbama apie tikslinį finansavimą, apie tokius ir retai e, apgyvendintus regionus. Europos socialinis fondas bus akcentuojame. Mm, aktyvaus ir sveiko dalykai, jie bus finansuojami šio fondo taip pat socialinės įtraukti ties priemonės, 20 procentų e, turi būti skiriamas socialinės e, įtraukties priemonėms e, iš Europos socialinio fondo. Tokiu būdu bus sprendžiami demografijos iššūkiai. Taip pat yra e, kai kurios priemonės, kurios yra nurodytos reglamente, jos gali palengvinti integruoto požiūrio taikymą, e, Tai labai svarbu um, sprendžiant demografijos problemas, pavyzdžiui, vietos plėtra, kuriai vadovauja bendruomenė, vietinis teritorinis investavimas, integruoti veiksmai ir bendri veiksmų planai. E, kalbant apie pažangėją praktiką, vienas iš dalykų, kurie išryškėjo, kaip teigiamas dalykas buvo gebėjimas integruoti sanglaudos politiką, nacionalinę regioninę politiką. politiką ir Europos socialinio fondo parama, regionės plėtros fondo ir žemės ūkio fondo e, parama e, integruotame, koordinuotame požiūrėje rezultatas buvo kur kas geriau, negu kad taikant priemonės iš tų visų e, fondų atskirai. Dabar baigsiu ir baigdama pasakysiu, kad sanglaudos politika ir struktūriniai fondai yra uh, svarbiausios priemonės skirtos regionams padėti ta, e, prisitaikant prie demografinių pokyčių, nes reikia kalbėti apie regioninį, socialinį, ekonominį vystimąsi ir požiūris turi būti daugia metis. E, tokiu būdu e, galima atlikti struktūrinės intervencijas, tačiau patirtis e, rodo, kad e, priemonės yra vis tik fragmentuotos kol kas, nors daugiau dėmesio sulaukia tos problemos negu anksčiau. Ir yra tvarumo problema tam, kad sanglaudos politika būtų veiksmingesnė, būtina e, daugiau dėmesio skirti ES lygmenių e, dėl demografinių pokyčių, reikia horizontalius klausimus spręsti sanglaus politikoje, bendrą intervencijos principą taikyti, bendrus tikslus numatyti regionai turi konkrečiai spręsti savo problemas, taip pat reikia paremti integruotą požiūrį ir daugia pakopę valdyseną, aiškiai apibriežti kiekvieno ligmens uh, valdymo mm, vyriausybės e, funkcijas ir taip pat skirtingų fondų vaidmenį. Taip pat reikėtų daugiau dėmesio skirti e, viešoms privačioms partnerystėms, nes e, tarp geros E, pažangiosios praktikos pavyzdžių, matėme įdomių dalykų, pavyko aktyvuoti, įtraukti privačius suinteresuotus asmenis e, vietos lygmenių sprendžiant demografinių pokyčių problemas. Taip pat labai svarbu paremti naujas priemonės, veikti aktyviau. Mintis yra ta, demografiniai pokyčiai turėtų būti laikomi ne tik problema, bet ir galimybė. Galimybė plėtoti naujas technologijas, naujas rinkas. Uh, nes e, gali ma, tokiu būdu sukurti naujas rinkas, atsirasti gali nauji produktai, naujos e, paslaugos. E, vyresni žmonės, moterys, migrantai gali tapti ekonomikos veikėjais, ne tik tai būti žmonėmis, kuriems reikia socialinės paramos, jie turi įgūdžių, turi patirties ir jeigu jie bus pakankamai vertinami, jie gali prisidėti prie augimo ir socialinės sanglaudos. Tačiau mintis yra ta, mes turime e, keisti ir mąstyseną, požiūrį į šiuos iššūkius. Taip pat turėtume plėtoti ir skleisti pažangėją praktiką naujus, taikyti plačiau politikos, naujas politikos priemonės. Uh, kad e, būtų galima plačiau pasimokyti, kaip veikti. Reikia e, taip pat gerinti ir institucinius pajėgumus regionų ir vietos lygmenių. Reikia e, paremti tas institucijas iš aukštesnio ligmens, kad jo žinotų, kaip spręsti problemas. Taip pat reikia pagerinti stebėsienos vertinimo priemonės, nauji rodikliai, nauji duomenys yra reikalingi regionių ir vietos lygmenių, kad būtų galima įvertinti, kokios yra konkrečios problemos kiekvienu lygmeniu intervencijos. Taigi, paskutinės skaidrės apie ES institucijų vaidmenį, Europos parlamentas minimas, Europos institucijos turėtų e, užtikrinti veiksmingesnį veiksmų derinimą tarp skirtingų politikos priemonių, kurios yra e, taikomos vietos lygmenių, taip pat reikia aktyvesnio požiūrio ir partnerystės, reikėtų ir diskusijų e, pagrįstų e, žiniomis apie skirtingas politikos priemonės. Matome kol kas, kad nelabai ne yra, nepakankamai yra įvertinamos skirtingos priemonės, nes Jeigu nebus vertinimo, tai matysime, kad naujos priemonės vis taikomos, o neaišku, ar jos yra veiksmingos ar ne. Reikia daugiau mokslinių tyrimų, daugiau vertinimo apie veiksmingesnės politikos priemonės e, sprendžiant demografinių pokyčių problemas, taip pat reikia plėtoti duomenis, rodiklius ir užtikrinti paramą vietos institucijoms ir e, vietos suinteresuotiems asmenims, kad e, jos, jie būtų pasirengę geriau spręsti problemas. Galiausiai Europos parlamentas, e, jis yra labai svarbus, Europos parlamentas atstovauja piliečiams. Ir gali Europos parlamentas paskatinti komisiją, regionų komitetą labiau įsitraukti į šiuos klausimus gali, pavyzdžiui, paraginti jis valstybės e, narės, regionus, daugiau dėmesio skirti demografiniams pokyčiams, e, sudant partnerystės susitarimus, opera, veiklos programas, taip pat gali paraginti komisiją ir valstybės narės suteikti techninę paramą ir žinias regionės vietos valdžios institucijoms, taip pat vietos e, suinteresuotiems asmenims gali paraginti Europos komisiją ir valstybės narės plėtoti e, demografinius duomenis, kurie būtų palygintini, kurie spindėtų regionų padėti. Taip pat e, Europos parlamentas gali stimuliuoti diskusijas, informuoti plačiau apie šių problemų e, svarbą apie skirtingus demografinių pokyčių aspektus ir apie galimus sprendimo būdus, pavyzdžiui, plėtojant teminio mokymo tinklus, rengiant seminarus e, tiek Europos, tiek regionių lygmenių. Žmonės parlamente galėtų tikrai e, paskatinti diskusijas šiais klausimais ir savo apygardose. E, reikėtų taip pat plė, skatinti regionės plėtros komitetą, e, bendrauti su nacionaliniais parlamentais ir kalbėti apie tuos dalykus. Gali įsitraukti ir užimtumo moterų reikalų komitetai, nes e, e, lyčių klausimas yra labai svarbus. Taigi galima įvairiai dirbti, taip pat ir komisija bei regionų komitetas gali dirbti. Labai ačiū, atsiprašau, jeigu šiek tiek per ilgai kalbėjau. We'll Ačiū labai, turėsiu prašyti kitų mūsų kalbėtojų kalbėti kiek įmanoma trumpiau ir laikytis laiko. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Albertui Estevepalos. Hola. Pues, Hola. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Labas vakaras visiems, malonu su jumis susitikti ir pasidalinti apie Europos, mintimis apie Europos demografiją, <clears throat> ypač apie pietų Europos valstybės - Portugaliją, Ispaniją, Italiją ir Graikiją. Pabandysiu kalbėti labai trumpai ir pradėsiu nuo to, kad demografiškai apibūdinsiu Pietų Europos regioną. Jums pristatysiu kai kuriuos pagrindinius duomenis. Pietų Europos valstybės apibūdinamos e, ir visada buvo ir dabar dar e, apibūdinamos kaip labai žemo gimstamumo. Dabar moterys vidutiniškai gimdo mažiau negu 1,5 vaiko vienai moteriai. Taip pat to šal, tom šalims yra būdinga e, labai ilgas, e, labai ilga gyvenimo trukmė. Vyrams 78-79 metai, moterims e, šiek tiek daugiau. Tai yra šalis, kur labai mažas gimstamumas, bet labai didelė gyvenimo trukmė. Ir dabar per pastaruosius dešimt metų e, labai daug užsieniečių, e, labai daug emigracijos. Labai atsiprašau, net tą žemėlapį parodžiau. Dabar turėtumėte įsivaizduoti tokį žemėlapį, kuriame yra Portugalija, Ispanija ir Italija, ypatingai Italija ir Ispanija, kur labai atvyko daug emigrantų. Tarp vienas e, tūkstantis e, aštuoniasdešimt nuo 9080 iki 2000. E, e, tai yra, e, tose šalyse yra daug didesnis nedarbo lygis negu kitose valstybėse Europoje. E, čia turime netgi 25 procentų lygį Ispanijoje. Visų pirma, e, jos yra apibrėžiamos tuo, kad e, labai, labai aukštas jaunimo nedarbo lygis. Pavyzdžiui, Ispanijoje net 50 procentų jaunų, jauni, e, vaikinų ir merginų iki 25 metų neturi darbo. Be to, dar vienas labai stebinantis pavyzdys Pietų Europoje yra štai koks. E, 50-64 metų žmonės, kurie neturi darbo, e, e, jų yra mažiau negu 50 procentų. Tai yra šalis, kur darbo nedaug, nedarbas labai, nedarbo procentas labai aukštas, jaunimo nedarbas labai didelis ir be to 50-64 metų uh, žmonės irgi yra labai mažai priimami į darbą. E, kas vyks ateinančiais artimiausiais metais? Atrodo, kad e, gimstamumas nepadidės, e, dabar turime labai žemą gimstamumą, kadangi krizė ir dar be to sunkumas, būd, sunkumas papildomas kiltų dėl to, jeigu gimstamumas padidėtų. E, dėl gimstamumo ciklo mes labai daug emigrantų priemėm, o dabar labai daug e, Ital, e, į Italiją Ispaniją ir kitas pietų šalis atvažiuoja daugiau negu iš jų išvyksta. Tai reiškia, kad per ateinančius dešimt metų labai įmanomas daiktas, kad prarasime daug žmonių ir tos šalis, apie kurias kalbu, per artimiausius dešimt metų. Pavyzdžiui, Ispanijoje manau, kad 2017 metais bus daugiau mirčių negu gimimų. Tai yra demografinis, scen, e, tai yra didžiulis demografinės situacijos pasikeitimas. Prieš tokią apokaliptinę katastrofišką situaciją, e, kurias, kurią turėtų patvirtinti tokie, e, tokie faktai, spaudoje keliami tokie klausimai, kas išvyks mūsų visuomenėms, kai pradės prarazdinėti žmonės. Ar tai yra blogai? Kitas klausimas, e, kuris užduodamas dėl migracinių srautų, ar mes prarasdami jaunimą prarandame kapitalą? Ir dar geriausias klausimas, kas mokės pensijas? jeigu, esame, jeigu sensime, neturėsime vaikų, neturėsime darbo ir žmonės, jeigu senės, tai kas tada mokės pensijas? Taigi tie trys e, klausimai, o dabar pabandysiu pats atsakyti į juos visus tris. Pirmas klausimas, kas bus, kai e, žmonių sumažės? Aš pasakyčiau, kad nieko ypatingo nebus neturėtumėm per daug tuo rūpintis, kadangi, e, e, kad, kad žmonių sumažės. Mes turėtumėm e, atsisakyti kai kurių minčių, kurios iki šiol labai E, daug, e, labai dažnai sukdavosi mūsų galvoje, sakykime, kaip padaryti taip, kad moterų vaisingumas būtų 2,1 vienai moteriai, kaip pakelti iki tokio lygio, to nereikia. Čia, jeigu niekas nemirtų, nereikėtų, kad niekas ir gimtų, nes tada būtų pastovus gyventojų skaičius, o jeigu mirs daug žmonių, net jeigu kiekvienas gims, gimdys po du vaikus, e, neužteks tų gimstančių, mirštančių skaičiui e, padengti. Vaikų skaičius e, nieko bendro neturi su mūsų gyvenamų metų skaičiumi, bet įmanomas dalykas tai, kad žmonės gyvendami ilgiau, pailgindami savo gyvenimo trukmę, gimdydami daugiau vaikų, galbūt išlaikys tą patį, e, tą patį gyvenimo, e, tą patį e, žmonių skaičių. Europa istoriškai pati pirmoji, kalbant apie reprodukcinę sistemą, buvo pasaulyje tokią sistemą įsivedusi. Ir mes dabar, e, mūsų gyventojų skaičius auga ne tik tais gy, e, emigrantų sąskaita, bet ir dėl to, kad mes gyvename ilgiau. Būtina, kad e, to šalis, kur gimsta mažiau vaikų, yra mažiau produktyvios ir Jeigu kiekviena jaunimo karta bus produktyvesnė už kitą kartą, tai šita demografinė apokalipsė e, dar labiau išplis. Taip reikia padėti e, žmonėms e, gimdyti vaikus, bet reikėtų taip pat ir sutvarkyti pensijų sistemą, reikia padaryti, kad žmonės gimdytų tiek, kiek nori. E, ir šiandien gimstantis vaikai gyvens tikriausiai daugiau negu šimtą metų. Tačiau mūsų dabar vaikams e, nuo 25 iki 40 metų. Ir jeigu e, ekonominė, e, ekonominė situacija bloga, tai dažnai atsitinka taip, kad vaikai negimsta tose porose. Kas iš to, kad jiems galimybės leidžia gyventi iki šimto metų. Uh, E, taigi dabar reikėtų imtis visų priemonių, kad tos poros, kurios norėtų turėti vaikų, e, e, galėtų turėti vaikų. Nes tai turės ne tiek makro situacija, makroekonomikos situacijai, kiek jų asmeniniam gyvenimui įtakos. Jiems būtina turėti palikonių. Dėl emigracijos Šiandien matome, kad yra labai daug iš Ispanijos, Italijos žmonių, e, ne dabar nepatenkinti e, ten, kur buvo emigrant, e, emigravę, grįžta atgal arba emigruoja į kitą šalis. Taigi, kaip matome, e, labai daug vietinių žmonių išvažiuoja iš savo šalių. Be to labai svarbu, kad emigracijos uh, kad dėl emigracijos mes neturėtumėm peržiūrėti savo politikos imigracijos ir emigracijos. Europa tuštėja, Ispanija gali ištuštėti. E, tai turėtų pritraukti migrantus. E, didžia, gali būti taip, kad e, darbo rinka e, atvyks užuot vietoje apigindyti žmonės atvyks migrantai. Ne italai, ne ispanai, bet iš kažkur kitur. Kodėl? Ogi todėl, kad darbo bus visiems. Šiandieną jie atvyksta dirbti, e, tai yra prarastos kartos, 90-mečio e, žmonės e, gimė Reikia e, pasižiūrėti, kaip susitvarkyti su migracijos klausimu. O dabar reikėtų pakalbėti apie, seno, apie, sen, pakalbėti apie senėjimą ir pakalbėti apie tai, kas mokės pensijas. E, mūsų gyvenimo trukmė pailgėjo. Mes pradėjome ilgiau gyventi maždaug keturiais mėnesiais kiekvieniems pragyventiems metams. Kitaip tariant, kas dešimt metų mes išlošiame du metus gyvenimo trukmės. Tai reiškia, kaip e, paros, kurios e, turi 24 valandas, tarsi turėtų 26, 28, 30 valandų. Amžiaus yra lanksti savoka. Mes negalime galvoti, kad amžius, e, kad taip kaip dabar jaučiamės, e, jausimės visada. Šiandieną 65 metų žmogus e, jaučiasi ne taip kaip 30 metis ir 30 metis E, tikrai nesijaučia taip, kaip jausdavosi anksčiau, 30 mečiai anksčiau jausdavosi daug senesni. E, su seneliais, su e, proseneliais. Vyksta labai svarbi tarpusavio vyksta svarbus tarpusavio mainai tarp kartų. Labai svarbu turėti ir vaikus, ir tėvus, ir senelius, ir prosenelius. Šiandieną nedažnai atsitinka taip, kad vaik, e, nors vienas vaikas turi mm, gyvus prosenelius. Dabar bus daug daugiau tokių atvejų, E, kai anūkai turės prosenelius. E, atsiras toks jaunimas, kuris padės senimui, kol kas senimas, kol jaunimas mokosi, padeda tam jaunimui, tai yra e, visiškai normalu tiek e, kalbant apie viešąjį sektorių, tiek apie privatų sektorių, privatų gyvenimą. E, jeigu bendrauja kartos, tai aišku, jaunimas susidūrė su įvairiomis problemomis, jis lengviau išspręs ir galbūt bus lengviau spręsti tokį klausimą kaip pensijos. Šalia e, to dar turėsime didelės šeimų sistemas ir tose šeimose galės vieni žmonės padėti kitiems. Ir e, e, seneliai, e, proseneliai ir e, vaikai. Taigi kas mokės pensijas? Demografai e, turėtų pradėti pagalvoti, kaip atsakyti į tą klausimą, kaip pensijas pritaikyti prie demografinės realybės, o, kaip, o ne kaip pritaikyti demografinę realybę prie pensijų, kad turėtumėm pradėti skaičiuoti, kiek žmonių kiek žmonių aktyve, e, dalyvauja aktyvame gyvenime ir kiek kiekvienas žmogus prie to prisideda. Turėt, e, prie tos sistemos, prie pensijų sistemos. Ir jeigu pavyks padidėti darbingumo amžių, tai mes neturėtumėm tiek daug rūpintis, e, kad sumažės aktyvių žmonių skaičius. Labai svarbu, kaip matėme iš pirmųjų lentelių, padidėti E, padidinti darbo lygį, e, samdomumo lygį tarp įvairių kartų. E, Demograf... Tokioje demografinėje padėtyje dabar, kai žmonės gimsta, tikriausiai sulauks šimto metų amžiaus ir tikrai nebus, kad taip, kad 55 metų jau nustos dirbti. Visa tai pasikeis. pasikeis. Ta situacija, kuri yra dabar, tikrai sitęs amžinai, jeigu mes pakeisime tą situaciją, kuri yra dabar, tai keisis e, e, viskas iš esmės. Daug yra e, geom, demografinių iššūkių, ekonominių iššūkių ir sprendimas būtų padidinti darbo vietų skaičių, padidinti produktyvumą, kad Europoje veiktų efektyvi sistema, mes gyvename e, ilges, ilgiau negu kiti, bet kiekviena karta, kuri gyvena ilgiau, tu ilgiau ir dirbti. E, ir gerinti gerbuvio lygį. Dėl to norėčiau paprašyti jūsų pagalvoti apie demografiją, taikant jai naujus parametrus. E, demografija turi būti traktuojama naujoviškai. Mes turime liautis galvoja apie ateitį, projektuodami eh, eh, projektuodamiesi su dabar turimais duomenimis, nes šiandieną 70 metės tikrai atrodys visai kitaip negu 70 mečiai po kelių, e, po, po kelių ar keliolikos metų. Taigi reikėtų pagalvoti ir apie mokymo sistemų pakeitimą, ir apie daugelį kitų dalykų. E, jaunos kartos, kurios e, dirba, e, gyvena su tėvais, reikia padėti, kad toms jaunoms, jauniems žmonėms įsilieti į darbo rinką, padidinti produktyvumą. Mes turime padėti tiems žmonėms 35-40 metų, kur jau turi darbą, tačiau negali turėti vaikų. Ir e, pirmiausia, mes galvojame apie tai, kad, darbo, e, kad gyvenimo trukmė ilgės ir kad. E, ir dar norėčiau pasakyti, kad labai dėkoju Jums uždėmesį, tikiuosi, kad įtikinau Jūs, jog dėl demografinių iššūkių neturime tiek rūpintis gal daugiau turime e, rūpintis tais ekonominiais iššūkiais, te, kuriuos tenka mums spręsti. Mm, labai ačiū. Dabar norėčiau pakviesti e, kitą kolegą, poną Rademacher. Labai ačiū. Man tikrai mm, šiek tiek keista dalyvauti šiame renginyje, nes komunikacijų specialistai retai kviečiami tokius renginius. Aš nesu ir demografijos e, specialistas, taigi ką nors gal šiek tiek lengvesnio jums pasiūlysiu. Šis e, Šiame e, tyrime mes e, daug dėmesio skiriame moteriams, bandėme pasižiūrėti, kaip galima padėti moteriams. E, pavyzdžiui, ką nors įkurti, padaryti. Mes matome, kad demografiniai pokyčiai užtikrina daugiau galimybių moterims, bet e, šiaip žmonės Europoje dirba uh, ilgiau, reikia padėti kurti verslą. Ir jeigu norime pamatyti daugiau moterų tradicinėse srityse, tai reikia imtis priemonių. Aš taip pat norėjau pristatyti savo darbo rezultatą jums šiandieną. Moterų e, taryba Vokietijos Unikredit organizacijos man pasiūlė atlikti šį tyrimą. E, aš e, pasižiūrėjau procesus vykstančius Vokietijoje, neturiu daug palyginamųjų mm, duomenų, bet Mintis buvo pasižiūrėti, kaip galima skatinti moteris imtis verslo, e, pasižiūrėti į moterų e, vadovių vaidmenį, pavyzdžiui, pradėti tam tikras e, programas, kur patyrusius verslininkės galėtų padėti moteriams kitoms imtis verslo. Yra mm, speciali agentūra, veikianti federalinių lygmenių, kuri padeda moteriams šioje srityje, bet lėšos yra tikrai negausios Labai svarbu mm, moteriams padėti ir veikia privačios viešosios e, partnerystės e, visuose Vokietijos regionuose. O mm, federalinė struktūra yra e, Baden-Württemberg žemė, bet mes lėšų tikrai neturime. Tačiau reikia pasakyti, kad e, Vokietijoje buvo atlikta nemažai tyrimų ir jie demonstruoja, kad kai moteris pradeda savo verslą, jos vadovaujasi šiek tiek kitokiais modeliais, jos e, nekuria verslo tose srityse, kurios yra itin rizikingos, tačiau tai nereiškia, kad jos nepasiekia sėkmės. Ir taip pat E, e, labai įdomu daugiau sužinoti apie tos žmonės, kurie pradeda verslą, kokios yra priežastis, kokia motivacija imtis nuo savo verslo. Ir šiame tyrime daug dėmesio skyrėme e, taip pat metodologijoms, įvertinimams. Taip pat pradėjome dirbti su agentūra, kuri dirba su verslą pradedančiamis moterimis ir uh, 8 tūkstančiai tokių moterų yra užregistruota ir būtent joms mes teikiame e, rekomendacijas, patarimus, tai darome jau pastaruosius dviejus metus, tačiau duomenys nėra surinkti, gana sudėtinga gauti duomenys, yra tam tikrų finansinių kliučių, norint tai padaryti. Tačiau e, iš ties yra didžiulė paklausa ir kalbant apie vykdomus tyrimus, renkama informacija. Ir ta informacija yra nu, itin naudinga vadovams, tad noriu pasakyti, kad iš viso yra 424 respondentai, kurie dalyvavo apklausoje. Tai yra moteris įsteigusios savo veiklą, savo nuosavą verslą. Vidutinis amžius yra apie 45 metai. Ir tai yra įrodymas, kad jos nuosavą verslą pradeda šiek tiek vėliau nei vyrai. Tačiau tai rodo, kad jos daugiau dėmesio skiria išsilavinimui, taip pat e, svarstymams e, ir plano parengimui, apie tai tarėsi ir su kitais žmonėmis. E, ir žinoma, jau tada sprendžia, ar pradėti ar nepradėti nuo savo verslą. Ir kaip matote, pagrindinės pramonės šakos, jo, tai yra bendrojo pobūdžio paslaugos, tokios kaip. Mm, slauga, taip pat e, valymo paslaugos ir panašiai. Tikrai platus paslaugų spektras. Ir e, turbūt visi suprantate, kad tokios įmonės yra labai naudingos. Tačiau neretai na, moteris e, renkasi tokį verslą, kuris jų nuomonė ir jų pačių žodžiais tariant yra kūrybingas verslas, kūrybinga veikla. Taip pat e, Panašu, kad dauguma išsilavinimą įgyja socialinėje srityje, taip pat um, gamtos moksluose, techninėse moksluose, matematikos išsilavinimas ir panašiai. Labai svarbus yra ir tarpininkavimas, konsultavimas, reklama, komunikacija. Daug moterų nori įsteigti savo nuosavą verslą būtent šiose sritise. Ir be to, taip pat kitas svarbus aspektas yra sertifikavimas. Uh, Kaip matote, tokios yra pagrindinės paslaugos, kurias teikia moteris. Paprastai moteris verslą įsteigia savarankiškai arba e, su e, vienu kolega, tačiau dažniausiai jos vengia įsipareigojimų, mėgsta savarankiškumą. Vis dėlto uh, sudėtinga moteriams derinti e, profesinį gyvenimą su šeiminiu gyvenimu. Tad jos nori e, dirbti tokį darbą, kuriame gali išreikšti savo asmenybę ir čia yra gana didžiulis skirtumas tarp vyrų ir moterų. E, šiuo aspektu 2012 metais Vokietijoje buvo atliktas tyrimas ir jeigu pažvelgtume į jo rezultatus, pamatytume, kad 60 procentų abiejų lyčių asmenų įsteigusių verslą E, e, daro tai todėl, kad tiesiog yra bedarbiai. Tai taip pat įrodo, kad mm, moteris yra daug atsargesnės, jos mėgsta aptarti savo planus su kitais prieš įsteigdamos e, savo įmonę, joms taip pat labai svarbu yra ta pusiausvyrą tarp asmeninio gyvenimo ir profesinio gyvenimo. Na, o dauguma vyrų tiesiog įsteigia savo įmonę ir per pirmuosius dviejus metus turi priimti e, svarbius sprendimus, e, e, rasti būdų suderinti asmeninį ir profesinį gyvenimą, tačiau moteris taip nesielgia. Jos paprastai net nesijima žingsnių įsteigti savo įmonę, jeigu įtarė, kad tai galėtų turėti neigiamą įtaką šeimos gyvenimui. Na, o kalbant apie paaukštinimą, apie paskatinimą ir apie tai, ar moteris jaučia pakankamą paramą, ar joms užtenka teikiamos pagalbos, panašu, kad moteris mano, kad kai kurie aspektai yra svarbesni, tačiau jie ne visada yra įtraukti į programas, nesvarbu, ar jos regioninio ar nacionalinio pobūdžio yra. Šiuo atveju kalbu apie Vokietiją. Ir e, Taip pat labai svarbu atkreipti dėmesį tuos aspektus, kurie yra svarbus būtent moterims įsteigiant verslą. Nes priešingai nei vyrai, moteris mano, kad uh, Na, e, e, vyrai turi daugiau pasitikėjimo savimi ir mm, daug geriau sugeba pristatyti, įtikinamai pristatyti savo projektus investuotojams. Jie taip pat e, lengviau gali reklamuoti savo projektus ir planus. Tačiau e, e, tai yra ir tam tikra kliūtis moterims, kuri jas stabdo ir e, tarsi užkerta kelią galimybėj pradėti nuosavą verslą. Nes moteris yra linkusios būti itin skeptiškos, jos kritiškai vertina galimybę įsteigti verslą, tad nu, tai tvirtina, patvirtina ir investuotojai, ir vadinamieji vadovai. Ir duomenys rodo, kad e, reali padėtis tikrai nėra tokia bloga įsteigus verslą, kaip kad moteris ją vertina. Labai daug žmonių teikia tas vadovavimo e, paslaugas, tačiau dėje tos programos e, nėra plačiai žinomos. Moteris mielai pasinaudotų tokių mentorių ar vadovų paslaugomis, tačiau jos tiesiog nežino, e, kur gauti tokią pagalbą, pavyzdžiui, rytų Vokietijoje Labai daug moterų teigia, kad net nežinojo apie tokią galimybę. Tačiau tie, kurie investuoja į šį sritį nemažai, tikrai iš to ir gauna ir taip pat moteriams būtų tie naudinga parama klausimai susijusiais su mokesčiais, taip pat su finansiniais aspektais apskritai, taip pat teisinė pagalba e, reikalinga įsteigiant nuosavą verslą. Tad ne tik vietiniai pramonės ir priekybos rūmai turi jiems padėti, tačiau ir tie e, vadinamieji mentoriai, kurie gali suteikti realią pagalbą. Na, o kalbant apie Vokietiją bei naujų įmonių įsisteigimą ir e, tą draugišką klimatą tokių įmonių įsisteigimui. Įdomu tai, kad tie regionai Vokietijoje kurie susikoncentravę ties ekonomiką, tokie regionai kaip pavyzdžiui Bavarija ir panašiai, panašu, kad jie teikia mažiausiai paramos ir pagalbos moteriams. Gal, tai gali būti, kad tai yra susijęs su tam tikromis tradicijomis, su moters vaidmeniu skirtingose Vokietijos dalise. Uh, Na ir dar vienas įdomus aspektas. Kaip jau minėjau, aš pats esu komunikacijos ir tie specialistas, tad mums buvo įdomu įvertinti, e, kokią svarbą turi socialinė e, žiniasklaida e, šio tūkstantmečio pradžioje. Ir panašu, kad socialinė žiniasklaida jau užima svarbaus e, vaidmens, e, kalbant apie moterų steigiamas naujas įmonės. Taip, tai yra tam tikra marketingo platforma, tačiau e, ta socialinė žiniasklaida nėra naudojama ieškant partnerių ar atliekant kitus kitą veiklą susijusią su įmonės įsteigimu. Tad panašu, kad tos tinklų struktūros yra svarbios, jas reikėtų panalizuoti išsamiau ir taip pat įdomu būtų panalizuoti, e, kokius tinklus naudoja moteris, kurios sėkmingai vykdo savo verslą. Na ir jau prieartėjau prie savo pristatymo pabaigos. Dar norėčiau pateikti e, porą pavyzdžių. Vis dėlto tos pavyzdžius jau pateikiau, trumpai juos apibendrinau. Ačiū labai. Ačiū labai. E, Noriu paklausti, ar galėtumėte pasidalinti savo prezentacijos skaidrėmis, galbūt atsiųsti jas elektroniniu paštu, nes mes kažkodėl jų negavome. Taip pat noriu to paties paprašyti ir kolegos iš Barcelonos. Galbūt galėtumėte pasidalinti savo pristatymo skaidrėmis su e, regi komiteto nariais. Tad ačiū labai, išklausėme e, užsakyto tyrimo rezultatus. Ta tyrimo užsakė parlamentas. Taip pat išklausėme dviejų ekspertų nuomonių kurios tik papildė to tyrimo rezultatus. Na, o dabar norėčiau pradėti diskusijas, suteiksiu galimybę užduoti klausimus, išsakyti pastabas. Atleiskite, Lambertai, pirmiausia, suteiksiu žodį Kristinai. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Aš turėjau galimybę rašyti pranešimą apie demografinius pokyčius ir tikrai nemažai šiandien išgirstų pastabų jau buvo įtraukta ir į tą pranešimą. Tad panašu, kad ir aš, ir kolegos dirba panašia linkme. Na ir mano nuomonė, demografiją reikėtų laikyti ne riziką, o tam tikrą galimybę ir pažvelgti iš šiek tiek kito kampo. Nemažai dabar gimstančių vaikų gyvens iki šimto metų, aš labai to džiaugiuosi, manau, kad tai yra puikia galimybė, puikia galimybė sulaukti tokio ilgo amžiaus ir išlikti sveikam. Na ir kalbant apie mūsų parengtą ataskaitą, e, įvertinome dėrybas dėl E, sanglaudos politikos ir panašu, kad šie klausimai yra svarbus. 2006 metais demografija nebuvo svarbi struktūrinėje politikoje, tačiau vis daugiau regionų atkreipė dėmesį į šią sritį. Aš pati esu kilusi iš labai turtingos e, Vokietijos žemės, iš Bavarijos, tačiau net ir ten mes suvokiame, kad E, vyksta tam tikri struktūriniai pokyčiai kai kuriuose regionuose ir jų gyventojai yra priversti emigruoti, nes tiesiog nėra darbo vietų, nėra galimybių mokytis. Tad panašu, kad dauguma jų renkasi gyvenimą didžiuosiuose miestuose. Na, o tie žmonės, kurie lieka kaimiškose vietovėse, susiduria su nemažai problemų. Bavarijoje um, E, vietos valdžiai e, bandė spręsti šį klausimą, nes kai kurios teritorijos apskritai nebeturi gyventojų, o kitose gyventojų skaičius auga. Tad kalbant apie tai, kad gyventojai keliasi į miestus, e, reikia suvokti, kad reikės ir daugiau būstų, reikia papildomos infrastruktūros. Tad tikrai svarbu apjungti visus šios aspektus ir Noriu pasakyti, kad mes visi judame tinkame likme, tikiuosi, kad šie klausimai bus aptariami ir ateityje. Ir mes iškelsime šios klausimus ir savo regionuose. Dar trumpai norėčiau pasisakyti apie gimstamumo lygį. Buvo kalbėta apie pietų Europą, tačiau yra ir kitų pavyzdžių susijusių su e, Europos šalimis, tačiau ne Europos Sąjungos šalimis. Pažvelkime pavyzdžiui į Norvegiją. Norvegijoje gimstamumo lygis auga. todėl kad yra sudarytos galimybės suderinti šeiminį gyvenimą su profesiniu gyvenimu. Daug buvo nuveikta toje srityje, buvo įsteigta daug darželių, mokyklų, e, sukurtos reikalingos infrastruktūros priemonės, kad moteris turėtų galimybę gimdyti vaikus. Na ir prieš baigdama savo pasisakymą dar norėčiau trumpai pakalbėti apie įmonių finansavimą. E, praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio viduryje mm, Niderlanduose itin daug moterų pradėjo steigti nuosavas įmonės, tapo nepriklausomos. Taip, daugumai jų nepavyko ir jos susidūrė su tikrais egzistenciniais sunkumais, tad e, reikia būti itin atsargiems kalbant apie mm, tą moterų steigiamų įmonių modelį. Taip, tai gali būti pozityvu, tačiau tai tikrai nėra visų problemų sprendimas. Ir šiuo atveju mums reikėtų susikoncentruoti ties to, kad pakeistume darbo aplinką, darbo pasaulį, kad vyrų ir moterų teisės taptų vienodos ir galimybės būtų suvienodintos darbo rinkoje. Ačiū. Lambertas Van Nisterojus. Labai ačiū. E, dabar metų pabaigoje yra labai malonu išgirsti tiek daug pozityvių atgarsių E, susijusių su šiais įdomiais pranešimais. Labai įdomu pasižiūrėti į tai, kaip reikėtų valdyti demografinių iššūkių keliamas problemas. Kalbama buvo apie miestus, jų patrauklumą lyginant su kaimo teritorijomis. Ir atrodo, kad tendencijų yra pozityvių nemažai, net jeigu galvosime apie Europos programas, ne tik teminės programas, bet ir programas apskritai. E, norėčiau pateikti porą klausimų. Matome, kad gyventojų skaičius mažėja. Galbūt būtų galima į tai žiūrėti kaip į specialų kriterijų, nes yra atlie, vertinimai atliekami pagal pajamas vienam gyventojui, bet taip nepamirškime ir uh, gyventojų migracijos keliamų pokyčių, gyvybingumas gyventojų. Galbūt galėtume pagalvoti apie e, tai, kodėl gyventojų mažėja 50 procentų ar net daugiau. Aš tikrai nežinau, kodėl taip yra, nematau atsakymo į šį klausimą. Tač ir nemanau, kad į tuos dalykus pakankamai yra atsižvelgiama. Kitas e, klausimas susijęs su informacijos komunikacijos technologijomis, naujais komunikavimo būdais ir programomis. Matome, kad gyventojai E, net ir senesni plačiau naudojasi plačiai juoščių e, internetu, galbūt galima galvoti ir apie sate, palidovinį prieimimą įvairių signalų, jų platesnį dėgymą. Nebūtinai gyventi dėlėme mieste, kad galėtum būti aktyvus, e, aktyviai dalyvauti šio laikinėje darbo rinkoje. Uh, bet reikia galvoti, kaip užsitikrinti e, daugiau paslaugų. To irgi nepamirškime. Aš e, turiu išeiti, e, duoti interviu, bet grįšiu, nes manau, kad šis posėdis yra nepaprastai įdomus, labai įdomus. Labai ačiū ir gaila, kad E, jūsų kolegos nėra Leofo Van Vizen, jisai buvo įtrauktas į programą. Jisai yra iš Niderlandų nacionalinio statistikos instituto. Būtų buvę labai įdomu, būtų labai svarbu užsitikrinti bendradarbiavimą tarp įvairių mokslinių tyrimų e, institucijų nes labai labai svarbu yra keistis informacija. E, Viktor Boštinar. Viktor Boštinar, labai ačiū, gerbiam pirmininkė. E, ger... Mes išklausėme trijų kalbėtojų, kurie pristatė labai įdomių dalykų susijusių su trimis lygmenimis Tai rodo, kad 28 šalių Europos Sąjunga susiduria su labai sudėtinga demografinė situacija ir e, iššūkiai skirtingų regionų yra e, ne vienodi ir žvėtume į Bavariją, į Skandinaviją arba, pavyzdžiui, Ispaniją, Portugaliją, Graikiją, Italijos pietus, Rumuniją, Bulgariją. Pasižiūrėkime į atstumus, į skirtumus, jie yra didžiuliai. Nereikia net ir būti sociologu, kad galėtume, galėčiau jums pristatyti e, Rumunijos labai vargingos šalies situaciją. Yra daugybė iššūkių, kurie apibrėž, e, kokios mes norime ateitie visuomenės, kokio norime konkurencingumo ir taip pat nekia nepamiršti krizės poveikio e, sukelto. Krizė pagilino dar anksčiau jau pasireiškusias neigiamas tendencijas. Matome, kad gyventojų skaičius mažėja, tačiau pietinėse valstybėse gyventojų mažėjimas susijęs su gyventojų migracija. Ir e, piliečiai vyksta į kitas valstybės nari, nares. Tai yra e, žmonėms gerai, naudinga, bet visuomenė kenčia nuo protų nutekėjimo. ir elitas valstybėse turi e, spręsti tas problemas. Taip pat matome, kad e, prastėja švietimo būklė, e, sveikatos apsaugos būklė, nes daug žmonių išvyksta. ir e, tai atsiliepia toliau demografiniai būkliai, nes mažiau išsilavinę žmonės turi mažiau galimybių surasti darbą ateityje tiek savo šalyje, tiek už jos. Taip pat e, prastesnė sveikatos apsauga reiškia, kad e, žmonės gyvens trumpiau Rumunijoje. Mm, Matome labai aukštą vaikų kūdikių mirštamų lygmenį aukščiausią per pastosius 40 metų. Reikia labai rimtai įsigilinti, kokios yra to priežastys. Toliau nedarbas, pirmiausia jaunimo nedarbas, yra labai rimta problema reikia kalbėti ne tik apie Ispaniją, Italiją, Graikiją, reikia nepamiršti ir e, Rumunijos. Nedarbas. E, reiškia, kad žmonės nenorės ir kurti šeimų, nežinome, kiek kainuoja būstas, kiek e, kainuoja išlaikyti šeimą, jeigu neturi uh, darbo, tai visas jėgas skiritam, kad jį susirastum. O tada atsiranda tokia situacija, kai kiekvienas galvoja tik apie save. Mes e, nusigręžime nuo šeimos e, idėjos, o gimstamas juk susijęs pirmiausia su šeima. Matome, kad mažėja šeimų, mažėja gimstamumas demografijos, e, demografinės padės sustiprinimas e, tampa e, iliuzija vis dažniau. Taip pat tokiuose valstybėse narėse kaip Rumunija yra labai dideli skirtumai tarp kaimo ir miesto. Nežiūrint pažangos apskritai, mūsų šalyje galimybės kaimo vietovės jaunimui įgyti universitetinį įsilavimą ir surasti gerai apmokamą e, darbą sumažėjo iki 40-mečio ligmens. Mažiau kaip 4 procentai e, kaime užaugusių vaikų mokos universitetuose. Ir ši problema vis aktualėja. Tai reiškia, kad mes paprasčiausiai nepanaudojame žmogiškųjų išteklių. yra daug žmonių, kurie neįgyja įsilavinimo ir e, dirba praščiausiai apmokama darbą pažeminančiomis sąlygomis, o tai turi e, poveikį visai visuomeniai, tiesiog ar netiesiogiai. E, dar reikia nepamiršti ir taupimo politikos. E, mokslininkas iš Ispanijos e, paminėjo taupimo politikos poveikį. Šios politikos, šį politiką pasireiškė tuo, kad sumažintas finansavimas švietimo sistemai, sveikatos apsaugai ir viešajam administravimui, o tos trys um, e, sritis. Suprantama, kodėl reikia mažinti finansavimą, tačiau demografiniai situacijai tai turėjo labai neigiamų pasiekmių, nes atsirado tam tikras visuomenės modelis ir demografinė struktūra, kuri e, daro mus panašius į 10 amžiaus pradžios visuomenės, ne 21 amžiaus. E, pradžios visuomenės, pavyzdžiui, informacijos komunikacijų srityje. Galbūt tas problemas galima kaip nors išspręsti sanglaudos politikos pagalba, tačiau kiekviena valstybė narė turi ieškoti savo priemonių. Ir galiausiai Labai svarbu ir naujos investicijos tokiuose šalyse kaip e, Rumunija, Bulgarija, kitose naujose valstybėse narėse. Dažnai aukštųjų technologijų sektoriui trūksta e, darbo jėgos kvalifikuotos, nes ji nebėra E, pasirengusi, žmonės e, prisitaikė prie kintačių situacijos ir e, renkasi bet kokį darbą. Tai yra problema, kuri susijusi su visuomenės gebėjimais užtikrinti pakankamą išsilavinimą žmonėms. Uh, užsienio bendrovės, e, tokios kaip Mercedes, turi investuoti į Rumuniją, nes neranda pakankamai kvalifikuotų darbuotojų, pavyzdžiui, inžinierių. Ir dėl to matome, kad šalis nepakankamai išsivyščiusi. Neaišku, ar vienos valstybės narės pačios galės tas visas priemonės įdėkti ir uh, ar mums tai patinka ar ne, e, reikės kažką daryti, politikams nepatinka, nepatogi tiesa dažnai, bet reikia pripažinti, kad Europa neturi migracijos politikos, ji susiduria su realia demografijos problema, mes galime žaisti su statistiniais duomenimis, tačiau statistika e, paprastai tarnauja mūsų argumentams o ne e, parodyti tiesą. Kadangi nėra realios ES migracijos politikos, e, mes neturime atsakymo, reikia europinio atsako. Matome, kad gyventojai sen, senėja, reikia aktyvių priemonių. Pasižiūrėkime į vakarietišką ekonomiką matome, kiek daug yra migrantų iš trečiųjų šalių ar naujų valstybių narių. Tie žmonės nėra migrantai, nors Davidas Kameronas ir mano, kad jie yra migrantai. Vakarų visuomenės turi įdarbinti migrantus, nes jos pačios neturi pakankamai darbo jėgos arba jų mm, gyventojai tam tikrų darbų nenori dirbti. Dėl to ir įdarbinami migrantai atvykėliai iš kitur, bet mums reikia strategijos šioje srityje. O jeigu neturėsime strategijos, tai Europos Sąjunga liks e, idealių eksperimentų žmonijos istorijoje. Tačiau demografija gali tapti rimta kliūtimi ES išlikimui, kai pasaulinio lygio e, veikėjai konkurencinėje kovoje, paprisiminkime, pasižiūrėkime į Kiniją. Kinija dabar e, peržiūrė savo demografijos politiką. Mes peržiūrėjome savo pensijų sistemas. Kinijai reikia pensijų sistemos 800 milijonų žmonių Reikia žiūrėti į tai strategiškai, galvoti apie ilgą perspektyvę, nes jeigu mes e, nežiūrėsime rimtai, tai viską tik tai apgraibomis padarysime. Marija, labai ačiū. Norėčiau padėkoti profesoriui iš mano šalies. Jis e, mums pateikė uh, Europos gyventojų žemėlapį iš esmės pristatė pietų valstybių padėtį, aišku, mano šalį Ispanijos padėtį. Aš dėkoju jam už optimizmą ir aš kaip politikė e, norėčiau ieškoti atsakymų ir žinoti, kokios yra ateities prognozės. Mums reikia e, lankstaus augimo Matome, kad dabar labai daug pensininkų šeimų e, sunkiai išgyvena ir tuo pačiu e, auga bedarbių skaičius, jaunų bedarbių skaičius. Ir aš Mm, mačiau prieš keletą savaičių e, duomenis, kurios pateikė Nacionalinis statistikos institutas, e, buvo minėti didieji miestai, e, kuriuose gyvena daugiausiai gyventojų. Ir taip pat buvo kalbama apie socialinio fondo tikslus. Pensinis amžius dabar yra didinamas, bet e, mane pritrenkė tai, kad 1,7 milijono e, namų ūkių iš 18 milijonų yra namūkai, kuriuose gyvena žmonės vyresni negu 64 metų. E, ir daug žmonių gyvena vieni ir daugiau vienišų yra moterų negu vyrų. Žmonės 80-ame dešimtmetyje labai skiriasi nuo 2011 metų ir man buvo keista, kad 55,4 procentai ispanų porų neturi vaikų. Bent jau tai yra 11 metų duomenimis. E, mane kaip politikė labai neramina krizės pasiekmes. Taip pat e, matome, kad atsirado labai daug pokyčių ir reikia galvoti apie ateitį, kokie bus pokyčiai miestuose. Mes žinome, kad gyventojai seniai Europoje, bet pietų Europoje ta tendencija yra kur kas spartesnė. Labai ačiū. Du dalykus norėčiau pasakyti. Šiaurės Švedijoje buvau atsakingas už įvairias e, regioninės programas, 15 metų dirbau šioje srityje ir e, puikiai žinau, kaip mes šitą demografinį iššūkį suformulavome, mes su, konstatavome, kad toks yra, e, sukūrėme strategijas, programas ir pritaikėme tam tikras priemonės, bet jos nebuvo susijusios tiesiogiai su kažkokiu vienu tikslu, o buvo susijusios su pagrindiniu demografinio, iš, e, e, demografinio iššūkio, kel, demografijos keliamų iššūkių. Švedijoje pamažu gyventojų mažėja, nieko čia dramatiško nėra. Mm, jau 75 metai stebima tokia tendencija, tai yra visai normalu. Švedijos šiaurėje daug miškų, tačiau dabar jie yra mažiau ir eksploatuojami ir kitaip eksploatuojami, žmonės išvažiuoja. Tai yra iššūkis. Kaip mes jį atremsime? Kaip atremsime tą iššūkį, kai e, išvyksta žmonės? Norėčiau pasakyti du dalykus. Pirmiausia, Šiaurės Švedijoje, kur yra geležies kasyklos e, buvo žmonės perkvalifikuoti, kadangi mažiau reikėjo e, tų žmonių, nes e, užsidarinėjo kasyklos ir reikėjo kitų darbo vietų. E, jų išsilavinimas buvo kitoks, bet jie buvo permokyti. Mes dirbame su universitetais, e, rengėme strateginės partnerystės, mes dažnai e, atkreipdavome dėmesį į tas o, ties nedideliais miestais susitelkusias šachtas. Europos mastu tai yra nedideli miestai, Švedijoje tai dideli. Ir Švedijoje labai didelė tendencija, kad migracija skatinama, žmonės priimami atvažiuojantys. Sirijoje kilusi didžiulė krizė, Sirai ieško naujos tėvynės. Švedija plačiai išskėtė rankas ir dabar e, sutinka, priima e, žmonės. Taigi dabar matome, kad e, per ilgalaikį laikotarpį jau yra pastebimas gyventojų skaičiaus didėjimas. Pasinaudodama progą pasakysiu, kad e, ir aš noriu kai ko paklausti, kaip paskutinė klausėja. Ar mes suprantame, kodėl Europos visuomenė jauni e, žmonės ieško darbo užuot ką nors sukūrė. Pavyzdžiui, ar yra kur nors e, Europoje, kad žmonės patys savo kurtų darbo vietas, ar e, siektų kurti naujas įmonės. Ar galima tai užtikrinti? Pavyzdžiui, Ispanijoje suprantu, kad jauni žmonės e, laukia, ieško darbo, laukia, kol kas nors sukurs jiems. Ir matome, kad kitur yra Kai kur yra tokių šeimų, kai e, turi padėti seneliai, pavyzdžiui, jaunimui, kurie neranda darbo. E, paprastai mūsų civilizacijoje yra taip, kad jauni e, padeda seniems. Tai yra gana e, nauja situacija ir ką daryti? Ar tai yra, ar, ar galima kalbėti apie tam tikrus pozityvius veiksnius, ar tik tai apie neigiamus. Aš vėl norėčiau suteikti žodį trims kalbėtojams, nežinau, kaip jūs e, kalbėsite. Jūs e, kaip norite, galite atsakyti, prašom, ponė Liodovičiai. Dėkuoju Jums už visas pastabas, kurios buvo gana įdomus. Išiškiu keletas, keturi dalykai įdomus. Pirmasis susijęs su uh, e, gimstamumu ir politikos priemonėmis, kurios skirtos e, paremti gimstamumui. Mes galime kalbėti, reikia daugiau vaikų ar ne, bet žmonės turi teisę pasirinkti, e, kiek vaikų jie nori. Jeigu pasižiūrėsime į politikos priemonės skirtingose šalyse, 36 puslapyje yra pateiktas grafikas, kuriame aiškiai e, matyti, kad uh, Gimstamumas yra aukštesnis šiaurės Skandinavijos šalyse ir Prancūzijoje, kur yra specialios politinės priemonės kitos e, karjeros, šeimos gyvenimo e, suderinimui ir moterų žimtumui skatinti. E, Taigi yra aišku, kad nu, jeigu mes norime padidinti gimstamo lygį ir paskatinti moteris dalyvauti darbo rinkoje, turime taikyti konkrečias e, specialias politikos priemonės. Kitas dalykas - technologinės inovacijos. Technologijos dabar leidžia užtikrinti naujovatorišką paslaugų teikimai net ir atokiausiuose regionuose pagyvenusiems žmonėms, žmonėms su negale. Šioje srityje galima investuoti daug, e, galima suteikti elektroninio e, mokymosi, elektroninės administracijos paslaugas. Ir tai yra naujos rinkos, nes e, pagyvenę žmonės taip pat yra ir vartotojai. Paimkime turizmo sektorių, yra naujų būdų plėtoti pagyvenusių žmonių turizmą. Uh, Taigi yra naujų rinkų, kurias galima būtų vystyti ir tai yra e, galimybė. Daugiau mokslinio tyrimų dėl egzistuojančių galimybių ir dėl to, kokiu politikos priemonių reikia, e, kaip paskatinti e, informacijos keitimąsi tarp mokslinio tyrimo institucijų, taip pat uh, E, empirinių duomenų sklaida. Reikia daug duomenų, geresnio vertinimo e, apie tai, kas pasteisina, kas ne, nes kitaip kils pavojus, kad visi e, siaurai gyvendins savo priemonės, bet kartu jos nebus veiksmingos. Dar vienas dalykas - krizės poveikis. Ši krizė tikrai buvo pati giliausia po ketvirtojo dešimtmečio ir kol kas neaišku, kokios bus jos ilgalaikės pasiekmes. Kai kurie e, mano, kad ši krizė turi ir struktūrinių e, pasiekmių. Taigi gali ir demokratinėms tendencijoms tai atsiliepti, pavyzdžiui, bus mažesnis gimstamumas, e, gyvenimo trukmė gali nukentėti, nes gyvenimo sąlygos prastėja pasižiūrėti reikėtų, kokiame esame lygmenyje, ar reikia kalbėti apie gyventojų nuskurdimą. Galbūt galima pritaikyti priemonės, kuriomis tai galima sumažinti. Kitas klausimas susijęs su migracija. Taip, Kai kuriuose šalyse, pirmiausia, rytų ir vidurio Europos šalyse, kilo problema dėl to, kad išsilavinę jauni žmonės išvyksta ir nebeliko juose uh, kvalifikuotų darbuotojų. Uh, kai kurios šalys, pavyzdžiui, Lietuva, mes uh, ataskaitoje kalbam apie tai, taiko politikos priemonės, kurios yra skirtos paskatinti išvažiavusius jaunus žmonės grįžti į Lietuvą ir savo patirtimi prisidėti prie šalies e, plėtojimo. Taigi yra tam tikrų politikos priemonių. Yra taip pat e, moterų ir jaunų žmonių savarankiško darbo problema. Viena iš sričių, kur tai yra viena iš sričių, kur galima padidinti užimtumą, bet problema yra ta, kad moteris ir jauni žmonės e, neturi tokių pat galimybių kaip vyrai, jie neturi, e, jos, tie, tos kategorijos neturi pakankamai tinklų, yra daug e, m, suvaržymų lyginant su vyrais. Jeigu mes nespręsime šių problemų, e, jeigu me, mes turėtume iškoti priemonių, kurios padėtų uh, moterims ir jaunimui uh, kurti verslą taip kaip vyrams. Taip pat uh, yra kita problema, vis daugiau pagyvenusių žmonių gyvena vieni. Taip, gerai, kad žmonės gyvena ilgiau, tačiau problema yra ta, kad vis daugiau uh, E, žmonių yra vyresnių kaip 85 metų amžiaus ir jų sveikata yra prasta. O kas tuos žmonės prižiūri? Paprastai moterys ir tai yra dar viena problema. Ir kyla klausimas, ką mes darysime, kad paremtume tuos žmonės. E, tai yra rimta problema ir tai yra susijusi su demografinėmis tendencijomis. Taip, yra e, ekonominių iššūkių, tačiau problema yra ta, kad mes turime iš esmės peržiūrėti tai, kaip e, žiūrėsime į ekonomikos plėtrą, darbo rinkos politiką. Mums reikia, kad e, žmonės dirbtų ilgiau, reikia, kad daugiau moterų dirbtų, užuot pasilikusios namie, reikia sveikatos apsaugos sistemos vyresniems žmonėms ir technologijų kitokio panaudojimo. Ačiū. Uh, Ačiū labai, kas norėtų pasakyti, ponas Rustelė. Kalbėsiu trumpai, norėčiau apie gimstamumą pakalbėti. Savai mes suprantame, kad reikia įvairių politikų ir tos, kurios veikia, ir tas, kurias galima dar uh, įsivaizduoti, kad moterų gim, gim, kad gimdymas, kad gimstamumas būtų paskatintas. Uh, E, ir aišku, tam, kad padidėtų gimstamumas, reikia pagerinti gyvenimo e, sąlygas. Tačiau stebuklų nesitikėkime. Moteris neturi vaikų dėl keturių priežasčių. Vis daugiau ir daugiau žmonių tiesiog vaikų turėti nenori, nes keičiasi vertybės e, ir vaikai nebūtinai apsprendžia ateities užtikrinimą, e, parų nepastovumas ir panašiai. E, žodžiu, e, gyvenimas gražus, ateitis atvira, mes nenorime pasaul... prie šio pasaulio prisirišti ir turėti vaikų. Tai yra viena priežastis. Kita didelė grupė nori turėti vaikų, bet negali. Kitaip tariant, vis daugiau ir daugiau jaunų žmonių nebegyvena poroje. Tai dabar e, e, daug sakoma, kad reikia suderinti politi, e, šeimininį ir e, profesinį gyvenimą. Ir čia dažnai nepatenkinama žmonių pa, E, lūkesčiai, kuriuos jie deda į gyvenimą šeimoje. E, porų daugiau, e, tai yra visai kitokios poros, dažnai poros skatinamos turėti vaikų ir pavyzdžiui Ispanijoje net 50 procentų vyrų nėra vedę ar negyvena porose nuo 25 iki 40 metų. Daug kas sako, kad e, vaikų nori turėtų vėliau. Čia įtakos turi krizė. E, čia galima taikyti visas e, įmanomas taikinimo politikas, kad tie, kurie nori turėti vaikų, galėtų jų turėti vėliau. Bet tos taikinimo politikos tikrai neturės didesnio poveikio. Ir dar trečia, E, kai kurie žmonės sako, dabar nenorime turėti vaikų, o paskui būna per vėlų. Sulaukia moteris 40 metų ir nuo 40 metų moterų galimybė pastoti mažėja. E, ir e, galų gale jie neturi vaikų arba turi vos vieną. E, Ispaniją šiek tiek žinau, norėčiau pasakyti, kad tos moterys, kurios nori turėti vaikų, neturi, e, tu, tu, e, neturi jų mažai. Jos jeigu jau neturi turėti vaikų, tai jau neturi vaikai. Iki 50 metų moterys vidutiniškai turi po du vaikus, o dabar e, vis didėja skaičius tų moterų, kurios nenori visai turėti vaikų. Tai kas e, vyksta su tom, kurios neturi vaikų? E, ogi tai yra šeimos reikalas ir E, dažnai jie neturi tie žmonės vaikų dėl to, kad jie, jų netenkina esama situacija. Ir neturi pakankamai motyvų tų vaikų turėti. Makroekonominis scenarius padėtų mums mokėti žmonėms pensijas. E, E, bet gali atsitikti taip, kad žmonės gyven šimtą metų ir neturės vaikų. E, gyvena žmonės e, vieni ir jeigu sensta, aišku, su senatve negalės jiems niekas nei padėti jiems, nei palaikyti. Tad reikėtų gal labiau pasigilinti į tas, į tas priežastis, dėl kurių žmonės nenori turėti vaikų. Ähm, Ačiū labai. Panašu, kad kolegos jau tikrai labai daug pasakė, tad vargu ar turėsiu ką ir be pridurti. Pirmininkė Kagė, dėkoju. Tada galiu sakyti, kad baigėme šio darbo turkės klausimo aptarimą. Norėčiau padėkoti poniai vadovyčiai ir abiem ekspertams už tai, kad praplėtė mūsų žinias apie demografiją, taip pat pateikė įvairių įdomių naujų minčių. Ačiū, kad pasidalinote tomis mintimis su mumis. Labai dėkojame ir tikimės, kad tai ne paskutinė galimybė, ne paskutinis jūsų apsilankimas parlamente, nes demografija, nepaisant to, ar mes tai vertiname kaip problemą ar ne, E, bus aktualus klausimas. Na, ačiū labai, o dabar pereikime prie François Alfonzi. 13 darbo tvarkės klausimas. Ačiū. Tai yra gana neįprasta tema. Kalbame apie Europos reglamentą, kuriuo bus nustatoma vieningos rinkos sąlygos e, bendrai elektroninių ryšių rinkai, e, kad Europa būtų sujungtas žemynas, pajungtas žemynas. Kamgi reikalinga tokia iniciatyva, ogi e, tam, kad e, vystymui reikalingi geri ryšiai ir šiandieną Europą e, jokių būdų negalime Europos pavadinti e, efektyve šios. E, šios ryties lyderė, kadangi e, ryšių rinka suskirstyta į 28 dalis ir reglamentacija ir dažniai ir vartotojų apsauga yra visur nevienodam lygiai. Visa tai turi neigiamą poveikį, kalbant apie kaštus, kalbant apie e, prieigą prie paslaugų, e, kalbant apie infrastruktūrų naudojimą mm, ir kiekvieną kartą, kai pagerėjai, e, kai dėl prisijung nuo prisijungimo priklauso daugelis dalykų ir e, logistika, ir bankinės paslaugos ir panašiai. Regioninė prasme, kadangi tai e, šiuo dalyku siekiama susi, suharmonizuoti rinką, galima laikyti, kad šis pasiūlymas padės pasienio regionams ir sustiprins teritorinę e, tarp, teritorinį tarptautinį bendradarbiavimą. Uh, E, toje pačioje zonoje e, bus e, galima dalyvauti konkursuose nepriklausomai nuo to, kur veikia operatorius. Ir pasienio zonose tai bus labai naudingas dalykas. Dar šis pasiūlymas yra nukreiptas į investicijas skaitmeninėje srityje. Mes kaip regioninės plėtros komitetas e, E, visuomet keliam klausimą, ar e, tokia prerogatyva bus taikoma apgyvendintoms labiausiai zonoms, ar ir tie regionai, kurie e, apgyvendinti rečiau galės tuo naudotis. Tai yra labai rimta problema, nes ekonominis išsivystimas labai priklausys nuo to, kaip išsivystė ryšiai ir nuo kitų dalykų. Šis pranešimas, e, kadangi komisija siūlo investuoti į aukšto dažnio e, internetą, e, yra skirtas tam, kad skaitmenizuotas būtų visas, vis, skaitmenizuota būtų visa teritorija, tame tarpe ir nutolę regionai. Aš žinoma pateiksiu keletą pakeitimų e, ir, nu, ir tuose pakeitimuose sakysiu, kad nes nepriklausomai nuo to, kur žmogus gyvena, jis turi turėti prieigą prie skaitmeninių paslaugų. O kitas pakeitimas bus toks. Kyla vienas pavojus. Šiandieną labai aktyvi komercinė veikla vyksta internete ir jeigu ji nebus kontroliuojama, tai e, e, privatus asmenys, privatiems asmenims bus ribojimas internetas ir internetas geros kokybės internetas plačiai juostis bus prieinamas tik tais tiems, kurie už jį brangiai moka. Aš manau, kad reikia atkreipti dėmesį į tai, kad kaimo zonuose, toli, periferinėse zonuose e, nuo interneto labai priklausomi žmonės, bet ten kokybė jo prasta. Ir e, kadangi e, tos paslaugos e, taikomos taip, kaip taikomos, e, vartotojai gali labai nukentėti. Taigi mes dabar norime, kad e, visi turėtų prieigą prie interneto ir tose zonose taip pat, kur e, interneto kokybė prasta. E, kad operatoriai galėtų užtikrinti techninės galimybės tiekti visiems geros kokybės internetą. Tai štai tokia yra mūsų šio pranešimo esmė, kurį pateikiame e, komiteto dėmesiui. Konstanca, kaip suprantu, pasakyti nenorės, tad žodis Janui Nilsenai. Aš nesu šešėlinis pranešėjas, bet tai mane domintis klausimas, kadangi e, kalbame apie ir apie tokius e, regionus kaip Švedijos šiaurė. Ir e, rinka yra pernelyg maža, kad aprūpintų vartotojus visko, ko jiems reikia. Vyriausybė Švedijoje bando visiems išaiškinti, kad plačiajosis internetas reikalingas visur, tačiau tai neįmanoma, kadangi labai brangu. E, iš tiesų reikia daryti spaudimą įmonėms, rinkos subjektams, kad jie kažkokiu tai veiksmų imtųsi ir kažką duotų. Žinoma, labai gerai didelės, dideliuose miestuose turėti e, plačią juostį internetą, kadangi ten yra daug, e, daug žmonių, e, galbūt, e, ir, galbūt vėliau e, ir į kaimo vietovės bus perkeltas tas plačiai juostis ryšys, tačiau labai svarbu, kad jie bent jau iš vis turėtų interneto ryšį. Labai atsiprašau, bet yra labai nemažai įmonių, kurios net neatlieka joms priklausančio darbo, jos tik tais nori prisipildyti kišenes. E Ačiū labai, EPP vardu Lamberas. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Labai svarbi tema, kurią dabar aptarinėjame. Ir ji taip pat yra susijusi su mūsų ką tik vykusėmis diskusėmis dėl demografinių iššūkių. E, informacinės ryšių technologijos yra labai svarbios, kalbant apie tų iššūkių sprendimą, reikia tinklų kūrimo, reikia prieigos. Tad labai džiugu, kad mūsų komitetas rengia nuomonę šio klausimu. gyvenimas keičiasi nuolat ir kai buvo perėta nuo kabelinio ryšio prie um, palidovinio ryšio, tai iš ties uh, e, atvėrė labai naujų galimybių. Tad uh, tie pokyčiai yra įtin spartus ir, pavyzdžiui, pažvelkime į mobiliuosius telefonus, į tai, kokie jie yra šiandien, bei jų suteikiamas galimybės. Uh, Tad tikrai net nėra svarbu, ar kalbame apie kabelinį, ar apie palidovinį ryšį, reikia tiesiog atviro požiūrio, reikia, kad tekste atsispindėtų tas požiūris. Iš esmės, manau, kad ir Pilar dėl Kastijo atliekamas darbas yra labai svarbus. Taip pat nemažau užtikrinti, kad būtų sumažinti mokesčiai už ryšį. Būtina užtikrinti pigesnį internetą bei e, taip pat e, naudojimasi mobiliuoju internetu. Jis taip pat turėtų būti netoks brangus. E, kainos buvo tikrai dirbtinai išpūstos, nes įmonės iš esmės e, e, tarėsi tarpusavyje dėl tų kainų. E, Ir jeigu bandote nutolti nuo tų struktūrų, nu, tada atsiranda galimybės ir mažinti kainas. Tad tikrai labai svarbu įvertinti visus šiuos aspektus ir mm, nuspręsti, ar tai yra tokia pagrindinė, bazinė paslauga. Taip pat nemažiau svarbu užtikrinti, kad įmonės Mm. dirbtinai ne, neišpūstų pelno maržų. Taip, labai svarbu užtikrinti ir prieigą ar galimybę naudotis. Taip pat reikia nepamiršti ir to tinklo neutralumo. o ne tik teikti plačiai juošio interneto paslaugas e, ribotai žmonių grupiai. Yra tokių valstybių narių, kurios itin domisi tokio pobūdžio paslaugomis. Ir juose nacionaliniai paslaugų teikėjai mm, ėmėsi vadovaujančio vaidmens šiuo atžvilgiu, tačiau taip pat reikia nepamiršti ir tų vidaus rinkos aspektų, Tačiau taip pat nepamiršti, kad įmonės gali vykdyti veiklą ir e, tarp valstybinių mastų. Tad labai džiugu, kad surinktos šios diskusijos. Ačiū už parengtą tekstą. Tai tikrai labai svarbus klausimas mūsų komitetui. Ačiū labai, matau, kad žodžio daugiau niekas neprašo. Tad norėčiau pasakyti štai ką. Kadangi artėjame prie šio teisėkuros periodo pabaigos ir per visą tą laikotarpį bandėme parengti nuomonės mm, įvairiais klausimais dėl įvairių reglamentų susijusių su vidaus, atsiprašau, su bendraja rinka, nes neretai tam buvo skiriama nepankamai dėmesio, tad bandėme iškelti tuos jautrius klausimus susijusius su galimybė naudotis paslaugomis, galimybė uh, naudotis bendrają rinką visose regionuose ir teritorijose, kurie yra nutolę nuo ES. Tad būtent dėl šių priežasčių ši nuomonė, šis pranešimas yra labai svarbus. Labai tikiuosi, kad e, kolegos e, įvertins e, pasiūlytus pakeitimus ir įvertins, kaip būtų galima patobulinti šią nuomonę. Taip pat šioje nuomonėje buvo kalbama apie tai, kad reikia pasinaudoti ir finansavimo priemonėmis, pagerinti e, galimybę naudotis šiomis paslaugomis, naudotis bendros, bendra rinka. Tad kalbant apie tą technologinę ar tinklo neutralumą, kurį minėjo panas Lamberas, na, Europa jau dešimtmečius E, tarsi diskriminavo palidovinės technologijas, kurios galėjo smarkiai patobulinti padėtį ir nutolusių regionų galimybės. Tad labai tikiuosi, kad mūsų kolegos dar pasinaudos tomis likusiamis dviem dienomis, e, per kurias galima pateikti pakeitimus. E, terminas yra penktadienis, gruodžio 20 iki pietų reikia pateikti pakeitimus, tada mes balsuosime, įtre balsuos mm, sausio mėnesį, tad lankstumo nėra likę daug, nebent jį turėjo pakeistų datą. Ir iki plenarinės sesijos tikrai laiko liko nedaug. Ar François Alfonso norėtų dar kažką pridurti po šio apsikeitimo nuomonėmis? Pone pirmininkė, savai mes suprantame, aš pasižymėjau visas čia išsakytas mintis. Aš anksčiau nebuvau susipažinęs su šia sritimi, tai yra labai svarbi sritis regioniniam vystymui ir jeigu e, kiti kolegos nori pasiūlyti pakeitimų e, šią temą, tai labai prašom. Tokiu atveju perikime prie paskutinio mūsų darbo tvarkės punkto. Nikolas Martinas jau atvyko, tad galime pradėti šio klausimo svarstymą šiek tiek anksčiau. E. Tikimės, kad komisija nušvies padėti ir paaiškins, e, kaip ketinama efektyviai dirbti su klausimu susijusiu su deleguotusiais ir gyvendinimo teisės aktais. Net nebejoju, Nikola, e, kad e, jūs puikiai žinote, kad artėja Europos parlamento rinkimai, bus tam tikra pertrauka, taip pat įvertinsite, kiek būtų galima nuveikti dar iki tų rinkimų. Tad labai svarbu, kad dirbtume iš vien ir kad būtų padaryta viskas, kas yra būtina. Tad žodis ponui Nikola Martam. Much, Chair. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Per penketą ar dešimt minučių pabandysiu pristatyti pagrindinę informaciją susijusią su deleguotaisiais ir įgyvendinimo aktais bei tam tikrais um, laiko terminais numatytais iš komisijos pusės. Ir kalbant apie tą teisėkuros sistemą bei apie bendrą sprendimų prieimimo procedūrą bei antrinius teisės aktus, norėčiau priminti, kad yra deleguotieji teisės aktai ir gyvendinimo teisės aktai. Ir tikrai nemažai įgaliojimų yra suteikta abiems šių aktų rušims. Na, o kalbant apie procesą, kuris susijęs su planavimu, uh, Deleguotieji aktai, kurie mm, papildo tuos neesminius elementus, tai yra bazinius aktus. Ir procedūra yra tokia. Deleguotieji teisės aktai yra patvirtinami komisijos ir tada jie įsigalioja po tam tikro laiko tarp dažniausiai dviejų mėnesių, jeigu tam nepaprieštarauja Europos parlamentas arba taryba. Įgyvendinimo aktai paprastai numato tas vienodas sąlygas susijusias su bazinio akto įgyvendinimu ir jie yra patvirtinami arba komisijoje, nesinaudojant komitologijos procedūrą, arba jie yra susijęmi su komitologijos procedūra, įsteigiant, e, kalbant apie tą naują komitetą, kuris buvo įsteigtas Europos e, struktūriniams ir investicijų fondams ir naudojamasi tą patariamąją procedūrą. Tad du tokie skirtingi procesai ir aš dabar susikoncentruosiu ties deleguotasiais teisės aktais. Čia parlamentas turi tiesioginę įtaką, nes parlamentas gali sustabdyti deleguotojų teisės aktų įsigaliojimą ir paprieštarauti um, nuotytam laiko terminui. Kalbant apie, dėl, apie įgyvendinimo teisės aktus, parlamentas jau tiesiogiai negali šių procesų įtakoti tačiau yra e, informuojamas per tą įprastą dokumentų e, perdavimo e, procesą, kai jie persunčiami valstybėms narėms pagal komitologijos procedūrą. Na ir komisijai labai svarbu užtikrinti, kad visa ta teisinė sistema susijusi su naujoju laikotarpiu būtų užbaigta kiek įmanoma anksčiau. Tai reiškia, kad deleguoti ir gyvendinimo teisės aktai turi būti parengti kiek įmanoma greičiau. Na ir kalbant apie deleguotosius aktus, e, svarbu nepamiršti tų e, ribotų galimybių susijusių su laiku ir e, su kitais metais numatytų veiklos sulėtėjimu. Na ir trumpai pristatysiu planuojamą darbo atvarkę susijusią su deleguotaisiais teisės aktais. Tai yra išvardinta ir dokumente, manau, kad jis buvo išplatintas. Ir Visų pirma, mes išskyrėme tam tikrus prioritetus bei skirtingus įgaliojimus susijusius su deleguotaisiais teisės aktais, kad būtų susikoncentruota ties svarbiausiais klausimais visų pirma. Na ir komisijos nuomonė svarbiausias klausimas tai yra partnerystės elgesio kodas, kodeksas, atsiprašau. Norime užtikrinti, kad jis būtų patvirtintas ir įsigaliotų kiek įmanoma anksčiau nes tai labai svarbus klausimas, jis labai svarbus ir programavimo e, laikotarpiai bei procesui. Todėl planuojame jį patvirtinti sausio mėnesio pradžioje. Ir dar trumpai galiu pasakyti, kad siekiant užtikrinti spartų darbą buvo e, vykdoma intensyvi e, veikla. Tad 2013 metų pradžioje buvo pradėta rinkti neformalius ekspertų susitikimus. Juose dalyvavo valstybių narių atstovai. Ten buvo pakviestas ir Europos parlamentas ir tai buvo siekiama e, parinkti dirbą tiek ir deleguotėsiams, tiek ir įgyvendinimo teisės, teisės aktams. Ir e, tas toks parengiamasis darbas leidžia mums sparčiai judėti ne tik Elgesio kodekso klausimų, Tačiau ir su kitais klausimais, taip pat kalbant apie Elgesio kodeksą, jau vyko ekspertų konsultacijos, buvo numatytas komisijos patvirtinimas e, sausio 7 dieną ir numatoma, kad deleguotasis teisės aktas dėl partnerystės Elgesio kodekso bus. E, patvirtintas sausio 7-ąją. Apie tai bus informuotas parlamentas ir taryba. Tai yra mūsų pirmasis prioritetas. Dar vienas įgaliojimų rinkinys. Čia taip pat kalbama apie deleguotusius teisės aktus. Ir praeisę bei šią savaitę vyko ekspertų susitikimai kuriuose buvo siekta aptarti turinį ir užtikrinti, kad viskas būtų tinkamai parengta. Tad šis deleguotasis teisės aktas apima labai daug skirtingų temų. Tai matote šiame dokumente, kurį gavote. Labai skirtingos temos susijusios su finansinėmis priemonėmis, taip pat su veiklos rezervu, taip pat su pajamas um, sukūrenčia veikla ir panašiai. Taip pat e, veikla susijusi su auditu tam galimomis korekcijomis ir esamais trūkumais. Tad tikrai svarbus klausimai e, susijęs su pagrindiniais teisės aktais šioje srityje ir komisijos nuomonė labai svarbu, kad visi šie elementai būtų tinkamai parinkti jau programavimo laikotarpio pradžioje. Ta tikrai daug dėmesio skiriame šiam klausimui ir užtikriname, kad visos šios skirtingos temos būtų įtrauktos į vieną deleguotą į teisės aktą. Na ir planas yra toks, kad šis deleguotasis teisės aktas turėtų būti patvirtintas komisijos iki vasario vidurio. Tad šie du deleguotieji teisės aktai susiję su Elgesio kodeksu ir e, antrasis su gausesniu temų spektru. Jie turėtų būti patvirtinti likus dviems mėnesiams iki parlamento rinkimų. Ir tikrai turėtume spėti tai padaryti iki numatyto galutinio termino. Visi darbai turėtų būti užbaigti. Tad, kaip jau minėjau, iki parlamento rinkimų turėtume spėti viską atlikti. Taip pat turime ir žemesnio prioriteto sritis reikia deleguotojo teisės akto e, inovatyviems veiksmams susijusiems su tvaria miestų plėtra. Deleguotai teisės aktai yra susiję su tokių veiksmų atranka ir e, valdymu. Nors ir nėra pirminis prioritetas, tačiau tikimės patvirtinti e, kovo pradžioje. Ir nors tai yra ne aukščiausio prioriteto klausimas. Tikimės, kad parlamentas e, turės galimybę e, susipažinti su šio klausimu dar iki naujųjų parlamento rinkimų. Ir dar vienas žemesnio prioriteto klausimas, kuris galėtų palaukti ir iki antrojo kitų metų pusmečio. E, tai yra viešo ir privataus sektoriaus partnerystės. Taip pat E, pranešimai apie netitikimus ir išieškotinas sumas ir taip pat tam tikri veiksniai susiję su vertinimu. Tad tokius prioritetus mes išskyrėme ir tai yra esminiai elementai, svarbiausiai elementai ir tikimės, kad viską galėsime padaryti numatytų laiku. Na ir dar norėčiau trumpai pristatyti įgyvendinimo aktus. Yra tam tikrų įgyvendinimo aktų, kurie nereikalauja komitologijos procedūros, tačiau jie yra nemažiau svarbus, nes įgyvendinimo aktai turi būti patvirtinti iš pradžių ir ten turi būti numatyti e, regionai, kuriuos E, kurie atitinka reikalavimus susijusius su investicijomis į naujų darbo vietų kūrimą ir į augimą. Tad tai yra mm, tam tikri skaičiai, kurie skirstomi pagal valstybės narės, pagal kategorijas, pagal regionus ir jie yra naudojami kaip pagrindas, kalbant apie partnerystės susitarimus ir programas. Kalbant apie informacinės ir ryšių technologijas, taip pat yra numatyti tam tikri elementai ir jau kitų metų pradžioje komitologijos procedūra nėra numatyta ir turėtų viskas būti patvirtinta vėliausiai vasario pradžioje. Taip pat yra ir kiti gyvendinimo aktai, kurie yra aukštesnio prioriteto ir tai yra pirmos svarbos prioritetai susijęs su komitologijų procedūra, tai yra tam tikri modeliai ar šablonai susijęs su veiklos programomis, taip pat kai kurie svarbus elementai susijęs su klimato kaita ir kategorizacijos sistemomis. Tai yra pirminis prioritetas ir taip pat apima intervencijos kategorijas. Na ir kalbant apie šiuos aktus, naujasis ESI lėšų komitetas turėtų svarstyti šį klausimą e, sausio mėnesio viduryje. Ir jeigu nebus jokių probleminių klausimų iškelta, jį turėtų patvirtinti komisija. Taip pat komitetas parengs savo nuomonę arba rekomendacijas vasario viduryje. Taip pat yra e, kiti gyvendinimo aktai, antrinio prioriteto aktai susiję su tam tikrais modeliais, ar e, tam tikrais aspektais susijusiais su duomenų saugojimu. Tai yra, kaip jau minėjau, antrasis prioritetas. Jie bus e, tvirtinami šiek tiek vėliau, tačiau manome, kad iki kovo pabaigos ir šis įgyvendinimo aktas bus patvirtintas. Tad iš esmės tokia būtų pagrindinė informacija apie numatytą darbo tvarkę bei laiko terminus. Na ir kai programos bus patvirtintos, valstybės narės turės e, pilną taisyklių rinkinį, e, išplaukianti iš deleguotojų ir įgyvendinimo teisės aktų. Ir tai bus susijęs su visais įgyvendinimo aspektais. Tad taip pat norime dirbti kartu su parlamentu, kalbant apie deleguotusius teisės aktus, kad būtų užtikrintas sklandus procesas. Ir Galbūt netgi būtų galima paspartinti įsigaliojimą, pasinaudojant parlamento ir tarybos galimybėmis, dar iki to dviejų mėnesio laikotarpio pabaigos pranešti, kad jie neprieštarauja, tai tikrai paspartintų procesą, jį palengvintų ir sudarytų galimybės mm, dar greičiau parengti sistemą ir pradėti ją naudoti. Tad tikrai E, laukiame jūsų pasiūlymų dėl to, kaip būtų galima dirbti iš vien siekiant šio tikslo. Ačiū labai, Nikolas. Turbūt žinote, kad šiandieną mes kaip regijų komitetas priėmėme sprendimą, kad mūsų pranešėjai dėl deleguotų ir gyvenimo teisės aktų bus tie kolegos, kurie buvo pranešėjais jau nuo pat pradžių nuo šio reglamento pradžios, tad jie tikrai išmano šią sritį. Ir mano klausimas dabar būtų toks kalbėjote apie tą e, neprieštaravimo taisyklę. Sakėte, kad tokį prašymą turi pateikti komisija ir reikia tinkamai pagrysto prašymo, e, kuris tada keliautų į tarybą ir į parlamentą, o jau tada mes savo ruoštų galėtume sureaguoti, atsakyti, surinkti diskusijas komitete. Ir manau, kad e, tikrai būtų galima pozityviai išspręsti šį klausimą, tačiau bet kuriuo atveju viskas priklauso nuo jūsų. Ar e, svarstėte, e, kurie iš tų deleguotųjų teisės aktų, kuriems iš šių deleguotų teisės aktų būtų galima taik, taikoma tokia procedūra? Dėl Elksinos kodekso pirmiausiai galvojame, nes visiems rūpi E, tai, kad šis dokumentas įsigaliotų kaip galima greičiau, kad jis būtų teisiškai galiuojantis ir pagrindinėme akte aiškiai pasakyta, kad jis negali veikti, būti taikomas atgalinė data. Dėl to manome, kad būtų gerai, jog jis įsigaliotų kaip e, galima greičiau. Antras deleguotas aktas būtų vienintelis deleguotas aktas susijęs su plačiais įgaliojimais ir dėl to galbūt būtų sudėtinga spartinti procesą, nes reikės, kad e, tiek parlamentas ir taryba išanalizuotų, uh, E, šį dokumentą ir galbūt e, yra mažiau dabar erdvės siekti, kad jis greitai įsigalios, tačiau dabar e, mes per parengimą etapą galbūt galėsime pasižiūrėti, ar yra realių galimybių tokių ar ne. Lambert, Konstantos nėra, ar galiu sakyti, kad Jūs palaikysite bendradarbiavimą su, užsimti bendradarbiavimu su komisija dėl e, galimybių patvirtinti kaip galima greičiau šį klausimą, kad e, būsite atsakingas už šį bendradarbiavimą. Nes vyks daug bendro darbo tarp institucijų ir komisija e, taip pat turės pateikti informaciją tarybai, reikės E, užtikrinti tvirumą dėl e, procedūrų susijusių su neprieštaravimu. Ar turite ką nors dabar pasakyti? Janai, nori pasakyti? Prašom. Gal aš kažko nesupratau. Jeigu taip, tai atsiprašau ir atsiprašau, kad klausiu šio klausimo. Tačiau procedūra yra aiškiai, jeigu nėra prieštaravimo. Jeigu yra prieštaravimas, kokia tada procedūra taikoma? Mums tai labai svarbu e, išsiaiškinti. E, gal jūs ir paaiškinote tai, bet aš paprasčiausiai neišgirdau. Kolegos e, gavo dokumentą parengta generalinio direktorato sekretoriatas. Jį išplatino ir ten visi žingsniai yra išvardinti, bet aišku, mes galime Migelio paprašyti kad paaiškintų, nes aš pati kažer čia galėsiu viską jums labai galėsiu išdėstyti aiškiai. Gal kolegoms gali paaiškinti. Labai trumpai. E, procedūra yra numatyta darbo tvarkos taisyklėse. Šiaip tai nėra viskas taip aišku, nes gana sudėtinga yra kalba. Trumpai kalbant, Kai deleguotas aktas, apie jį pranešama per plenarinę sesiją, kai jis ateina pasiūlymas komisijos, e, numatyti du mėnesiai, e, kai komitetas, paprasčiausiai komiteto pirmininkas informuojamas ir tada nustatomas dviejų mėnesių laikotarpis. Yra ir kita procedūra kuri buvo paminėta, kai komisija gali e, kreiptis e, dėl e, deleguoto akto ir prašo, kad e, tiek taryba, tiek parlamentas reaguotų greičiau negu per dvi, du mėnesius. E, kitaip tariant, prašoma e, priimti šį deleguotą aktą. Jau komisija neprašo veikti skubiai, tada praėjus dviems mėnesiams nuo paskelbimo šio to akto per plenarinę sesiją taryboje deleguotasis aktas laikomas patvirtintu. Uh, Jeigu mes norime e, ką nors daryti dėl to, kad mums kažkas nepatinka, ar norime atšaukti įgaliojimo galės, yra procedūra numatyta taisyklėse. Tuomet parlamentas patvirtina pasiūlymą dėl rezoliucijos, kuris mm, gali komisijai pasiūlyti pakeisti atitinkamus dalykus arba uh, E, galima netgi siūlyti e, atšaukti deleguotasias galės. Parlamentas e, savo rezoliucijos pasiūlyme, parengtame pranešėjo, yra svarstamas komitete, paskui nukreipimas į plenarinę sesiją, kaip ir bet koks kitas pranešimas. Taigi tokia yra procedūra, turinti tam tikrų ypatumų, bet būtent tokia jinai ir yra dėl e, įgyvendinimo aktų ir deleguotųjų aktų mes galime išreikšti prieštaravimą dėl bet kokios priežasties e, šiais konkrečiais metais yra e, daug sudėtingų dalykų. Jeigu niekas neprieštarauja, tai viskas e, aišku, bet kaip dėl ketvirtojo e, akto, kurį svarstys naujas parlamentas. Parlamento paskutinė plenarinė sesija yra balandį. Jeigu mes gausim kažką kovo mėnesį, jeigu nekils problem, jokių problemų, prieštaravimų, tai viskas gerai, bet jeigu e, kas nors prieštaraus, tai e, šį klausimą turės spręsti naujas parlamentas. Aš tikiuosi, kad taip nebus. Janai teoriškai komisija gali e, siūsti pasiūlymus dėl aktų iki kovo vidurio, bet mes turime juos patvirtinti per įprastinę procedūrą. Jeigu, jeigu iki vasario vidurio bus atsiūsta, tai tada bus taikoma įprastinė procedūra, nes balandį paskutinė yra procedūra, bet nurodytas kovo mėnuo tame dokumente. E, E, tam, kas bus atsiųsta kovo mėnesį, jau nebebus e, taikoma įprastinė procedūra, kuri trunka du mėnesius, nes planar, paskutinė plenarinė sesija vyks balandį. Dėl to aš suprantu, e, vasario vidurys yra galutinė data įprastiniai procedūrai. Migeli. E, vyksta tarp institucinės darybos tarp komisijos parlamento ir tarybos ir kovo 13 e, būtų paskutinė data, apie kada galima per plenarinę sesiją pranešti apie deleguotus sektus. E, tai yra du mėnesiai iki nuo 13 kovo iki balandžio mes galime išreikšti prieštaravimą, pavyzdžiui, per balandžio sesiją, paskutinę plenarinę sesiją. Jeigu pateikiamas pasiūlymas dėl rezoliucijos toje tai paskutinėje sesijoje, tai ir šiame pasiūlyme yra išdėstyti pateikti pasiūlymai komisijai, komisija turės atsižvelgti į tai ir grįžti Liepos mėnesį, tai yra aišku. Himceler ir paskui Nikolas. Dėkoju, ponė pirmininkė. 17a straipsnis dėl įgyvendinimo aktų. Čia nėra jokios darbo tvarkės numatyta. Atrodo, kad viskas turėtų vykti kitą vasarą ir čia nelabai suprantu. Reglamentas gana protingas ir komisijai turėtų būti nesunku siūlyti dar iki šitos kadencijos pabaigos priimti gyvendinimo aktą. Nikolas, Prašau, Nikolas, atsakyti pirmiausia į Jokimo klausimą, nes daugiau niekas nenori klausti. Ačiū, pirmininkė, dėl paskutinio pastebėjimo, dėl EG, e, Europos teritorinio bendarbiavimo grupių reglamento. Aš žinau, kad jo nėra sąraše, tikrai e, tiesa. Mes e, pateiksime jums atnaujintą sąrašą, kuriame bus be tų jau paminėtų kelių ir šis reglamentas bet tai bus paskutinė grupė, nes deleguotasis aktas yra e, susijęs su rodikliais vertinimo ir atskaitomybės dalykais. Tai nėra didžiausias mūsų prioritetas darbų Kadangi neturime daug laiko, tai galvojame, jog šį klausimą galima palikti. Nėra taip, kad jis nesvarbus, bet galvojant apie e, veiksmus, kurie seks po to, kai jis bus patvirtintas. Dabar yra manoma, kad e, naujasis jau parlamentas turi spręsti šį klausimą, e, susirinkęs kažkada po vasaros. Kiti klausimai. kaip Migelis sakė, e, aiški bus galutinė data e, po to, kai bus susitarta dėl tarp institucinio susitarimo ir paskui dirbsime pagal tai. Taigi, jeigu bus pokyčių, tai mes prisiderinsime. Tačiau pirmi trys deleguotieji aktai, dėl jų, aš kaip sakiau, ketiname pateikti e, pranešimus, prašymus iki tos galutinės datos. Bet jeigu Ir jeigu niekas neprieštaraus nei iš tarybos, nei iš parlamento, tai tada jie galėtų įsigalioti, o jeigu paprieštarautų šios institucijos, deleguotas aktas neįsigalios, yra įvairiausių galimybių dėl to, ką gali daryti komisija. Vienas iš tokių, viena iš tokių galimybių parengti deleguotą į aktą, kuriame būtų sprendžiamos problemos, e, dėl kurių buvo pareikštas prieštaravimas ir tada vėl jį pristatyti, bet laiko, kadangi neturime daug, tai jau naujasis parlamentas turės primti galutinį sprendimą ir dėl to kyla problemų, kadangi parlament, kad yra tam tikros sąlygos išdėstos, kurios e, turi būti gyvendamos kaip galima greičiau. Uh, Mes dirbame ir toliau e, dirbsime per ateinančias savaitės, bandydami sumažinti riziką, kad atsiras toks prieštaravimas, kuris galėtų užblokuoti visą deleguotą aktą. Ir yra dvi galimybės. Skubos procedūra yra neaktuali, nes viskas turi būti rašyta pagrindinėme akte, o e, skubos procedūra leidžia deleguotam aktui e, įsigalioti, jį paskelbti įsigalioti, bet tai nėra bendrųjų nuostatų reglamente ir tai nebus taikoma. Kitas e, būdas numatytas iš ankstinis patvirtinimas, kai parlamentas ir taryba galės aiškiai nurodyti, kad e, neketina pareikšti prieštaravimo. E, laikotarpio pabaigoje bus, e, tada žinoma, kad laikotarpio pabaigoje nebus prieštaravimo ir kaip aš sakiau, dėl deleguotojų akto, dėl Elksenos kodekso mes tikimės, kad viskas pavyks, aišku, jeigu abi institucijos bus pasirengusios uh, užtikrinti tai. Ačiū, nežinau, ar dar kas nors nori ką nors pasakyti, ar ką nors kito pasakyti, Nikolas, dėl šio ar kito klausimo, ne. Tuomet dėkoju. Suprantu, kad abi pusės yra įsipareigojusios dirbti e, tampriai šioje srityje. Dar paskutinis darbo tvarkės punktas, mano informacija apie koordinatorių sprendimus. Jeigu yra daugiau kaip vienas savo iniciatyva rengiamas pranešimas iš biudžeto komiteto, kol kas ko pirmininkų suėga to dar nepatvirtino, jeigu tai bus, tai EPP ir Aldė turės tarpusavėje apsispręsti, kas rengs nuomonę dėl šio pranešimo, dėl deleguotų vykdomųjų gyvenimo aktų, kaip sakiau, um, e, pranešėjai, kurie e, rengia pranešimą dėl e, pagrindinio reglamento e, rengs e, nuomonė. E, koordinatoriai taip pat pateikė pasiūlymą galbūt surenkti dar vieną susitikimą dėl partnerystės, klausimą dėl partnerystės susitarimų ir bus, kaip galim greičiau, pateikti PP pasiūlymai, kad pirmininkų suėga galėtų išnagrinėti šį klausimą. Tai ir viskas. 22-23 e, sausio dienomis vyks mūsų kiti pokalbiai. Daugiau nebeturiu jokių pranešimų, niekas nieko neprašė. Manau, kad tuo galime ir baigti mūsų posėdį. E, aš paprašiau, kad pusiai šeštos būtų parengti pateikti kokteiliai 6 valandą vis tik tai. E, nežinau, ar visi norėsite pasilikti, bet jeigu kas nors norite, tai prašom. E, šeštą valandą kokteilis, o šiaip visiems linkiu e, linksmų šventų kalėdų, gerų naujų metų ir tikiuosi pamatyti jūs tame kokteilių vakarėlėje. sorry the cocktail is also with eating uh, menu so for those who want to have dinner it's also uh, tie kurie nori pavakarieniauti taip pat gali, turės tokią galimybę ne tik bus išgerti bet ir pavalgyti būtinai norėjau tą patikslinti sako pirmininkė